tai, kad nereikėtų vėl grįžti prie to, peržiūrėti, tad reikėtų turėti tvirtas taisyklės pačioj pradžioj, nelaukti e, to, kas įvyks pasaulio mastu. Tad gal patiks, galėtumėt patikslinti, ar reikės papildomų taisyklių tam, kad tikrai atsižvelgtume į tai, kas, ką e, tiesiog rekomendavo per G20. Tai vienas dalykas kitas dalykas. Jūs minėjot, kad tik papildomi reikalavimai bus nustatyti jai per normalią likvidavimo procedūrą, paaiškės, kad kapitalo nepakanka. Ar jūsų manimų e, kartu e, tai aprieps tą nuostatą ir finansinių krizių situacijas, nes ten situacija kitokia. O įprastinėmis sąlygomis, e, įprastinės sąlygos kitokios yra negu finansinių krizių sąlygos nes e, anu, anuo kartu tada tiesiog buvo leista gelbėti, išpirkti bankus, kadangi kilo tokios ypatingo, ypatinga situacija. Ir aš norėčiau žinoti, kaip jūs atsižvelgtumėt į tai ir jeigu atsižvelgtumėt į tas tokias e, krizės situacijas, kiek jūsų pasiūlymas tiesiog išlaikys kritiką. Ačiū, ponas Balts, aš norėjau paminėti du dalykus. Pirmiausia, MREL e, standartai, kuriuos paminėjo ponas Farkas. Taip, iš tikrųjų, tai gerai, turint galvoje stambius, didelius bankus. Nes aš manyčiau, tik tai pasiteisins tik tokiu būdu tada bus galima e, pertvarkyti bankus. Na, nu, dabar e, vadinamieji buferiai sistemin, sisteminės reikšmės bankams yra labai e, pravartus, nes e, vėlgi praradimus šiaip jau reikės kompensuoti tiesiog išperkant ir todėl vėlgi ta, į tą reikės atsižvelgti apskaičiuojant MREL normą. Ir todėl e, komisija reik, turėtų įvertinti proporcingumo aspektą. O dabar komisijos norėčiau paklausti štai ko. Ką komisija mano apie MREL standartus, aukštus standartus bankams ir e, kaip komisijos manimų e, būtent toks e, išpirkimas pasiteisins, neturint didelių MREL standartų. Ir dar labai trumpai. CVA kredit, kreditingumo vertinimo korekcijos. Per trialogo dėrybas Buvo kalbama apie tam tikras išimtis, e, būtent viešajam sektoriui. Taip, bet matau, kad tą klausimą mes aptarsim atskirai vėliau, tai tada aš čia nekartosiu, tuo ir apsiribosiu. Pirmininkas. Ačiū, Silvy. Ar jau baigiam aptarinėti tą klausimą, ar einam dabar prie kito? Nes Nils Torvalds turėjo kalbėti. Bet aš tik tai turiu vieną klausimą. Kaip Jūs įsivaizduojat TLAC ateitį? Ar, ar prireiks tam tikrų pakeitimų ir kaip? Hokmarkas. Taip, klausiausi kolegų pasisakymų. Mes aptarinėjom mūsų komitete visus teisės aktus ir kalbėjom apie tai, kaip reikėtų užtikrinti uh, kad turėtume pakankamai kapitalų reikalavimų, tad mes jau iš tikrųjų nuveikėm nemažai. O dabar tarsi dar pridurėm e, bankų gaivinimo, pertvarkymo e, direktyvą, e, kapitalo struktūros reglamentą, TLAC, dokumentą, bet kita vertus vėl mes neturėtume tiesiog pridėti per daug, nes juk e, tomis priemonėmis mes iš tikrųjų, e, mes iš tikrųjų tiesiog e, sprendžiam tą pačią riziką. Tad mes iš tikrųjų turėtume užsitikrinti, kad atsižvelgiam į riziką, bet kita vertus Mm, kad nenumatytume per daug reikalavimų, e, kad šie neužkirstų e, kelio finansų rinkoms veikti. Tačiau reikia tiesiog kalibruoti mūsų veiksmus, nes čia turiu galvoj visas tas santrumpas. Gal būtų galima tiesiog įvertinti plačiai e, visus tuos siūlomus dalykus. Pirmininkas. Taip, aš irgi mastau panašiai kaip e, Gunaras Hokmark, kai paskutinį kartą kalbėjo. Aš manyčiau, kad MREL yra geresnė priemonė palyginti su TLAC. Kitas tik tai klausimas, koks bus konkretus įgyvendinimo rezultatas, kokį galima įsivaizduoti, kokį poveikį turės. MREL, e, keliant papildomus kapitalo reikalavimus ar reikalavimus dėl e, nuostolių e, kompensavimo. Nes vėlgi dabar mastant apie antrą ramstį, nes MRL įtrauks tuos buferius pagal antrą ramstį. Jeigu aš teisingai supratau, aišku, kad jeigu dabar tai, kas siūloma, bus taip įgyvendinama, tai praktiškai tai reikš, kad bankai dar turės įgyvendinti papildomų reikalavimų negu tie, kurie dabar yra susiję su antrų ramščiu pagal MREL. Ir aš mastau, ką tai, kokį konkretų poveikį turės, turiu galvoje, kapitalo reikalavimus. Ir kitas klausimas, kaip galėtume išvengti rizikos, kad tiesiog nebus suplaktas darbas, kurį atliks pertvarkymo institucijos ir priežiūros institucijos. Nes e, gali būti taip, kad tada uh, priežiūros institucijos nustatinės MREL ir nustatinės kapitalo reikalavimus konkretiems bankams, o pertvarkymo institucijos kažką nuspręs kitą. Tai kaip tada išvengti, kad nebūtų darbo dubliavimuose, kad tos skirtingos institucijos tiesiog darys tą patį, bet, bet pateiks konkrečių skirtingų skaičių. Tai toks buvo antras klausimas. O trečias klausimas, tai dėl e, trečios straipsnio septintos dalies. Klausimas toks. Ar tai, kad e, sistemiškai svarbių institucijų apibrieštis, tai susijusi bus su ta peer E, group e, savoka. Ar čia tiesiog e, turėtų būti daroma atskirų bankų lygių ar kaip? Nes tai, tai vėlgi daugiau tiesiog vertintina labiau iš pertvarkymo uh, E, pozicijų, ne tiek iš priežiūros e, pozicijų. Kas norėtų pradėti? Labai ačiū, labai ačiū už visus klausimus. Turiu pamastyti dar, bet kaip matau, visi klausimai vis dėlto susiję vienas su kitu, prašoma tiesiog patikslinti. Pone Gular paminėjo apie tai, kaip aš vertinu e, TLAC. Tai Pirmas klausimas, kurį pateikė Eliza Ferreira, Gunaras Okmarkas, jūs pirmininkė, e, ryšys tarp MREL ir TLAC. MREL savoka visiškai dera su bankų rekapitalizavimo reforma. Jie apima visus e, fondus e, ir tą, kurį jūs paminėjot. Tai yra antrojo ramščio savoka, tad tokios savokos reikia, bet kartu tai kelia tam tikrų reikalavimų, nes MREL suponuoja 8 procentus įsipareigojimus, tai yra didelė rizika, bet kita vertus tai gali būti vėlgi tarp 16, 18 ar net pasiektų gal iki 25-30 procentų rizikos vertinimo turto. Tačiau iš tikrųjų didelis reikalavimas tam tikrais e, atvejais, tai kur kas didesnis reikalavimas negu reikalavimas išreikštas e, skaičiu, skaičiais. Tad MREL e, iš ties reikalinga savoka ir kaip kad buvo pasakyta, tai yra garantija išperkant bankus ir tai tiesa, taip ir yra. Jūs apie tai irgi mąstėt, kai dėrėjotės dėl šio teisės akto, tad MREL iš tikrųjų reikia, turė, reikia turėti galimybę 8 e, procentų įsipareigojimų ir kartu numatyti tam tikrą minimalų išpirkimo tam tikrą dydį. Dabar teisės aktuose nedaromas skirtumas tarp e, didelių, mažų bankų, e, bet ir tai yra logiška, nes MREL, kartoju, tai yra antrojo ramščio priemonė, nes e, iš tikrųjų priežiūros institucija vertins kokio, kokio, kokio, kokio dydžio MREL reikėtų e, numatyti. Dabar ryšys tarp MREL ir TLAC. Kai kas klausė, iš kur atsirado dabar tas TLAC, tai prisiminkime Kofino tarybą Milane ten buvo e, būtent e, atmesta pirmiausia pirminė koncepcija, kuri buvo įvardyta GLAC e, pavadinimu. Kodėl? Todėl, kad GLAC neapėmė kapitalo tuo metu, kai buvo pasiūlyta. Reforma jau vyksta tre, trejus metus ir dabar pasiūlyta buvo nauja savoka TLAC, ji apima nuosavą kapitalą. Bet kita vertus TLAC neapima vadinamųjų buferių, bent jau kol kas. Aišku, kitas klausimas, kaip reikalai pakryps ateityje, bet kol kas tai LAC neapima buferių. Tai yra vienas tos svarbiausias skirtumas tarp TLAC ir MREL, o kitas skirtumas yra toks. MREL, kaip jau sakiau, yra toks e, platus, e, apima viską, ką bus galima išpirkti, bet TLAC Mm, neturi e, būtent tokio, tokios koncepcijos. Kalbant apie tuos svarbiausias obligacijas, tai yra 2,5 procentai ta riba numatyta. Ir mūsų manimu dabar visą tai tą bus galima išpirkti kol kas. Ir vėlgi tos svarbiausios obligacijos gali būti pripažintos iki 2,5 procentų ribos. Tad TLAC vėlgi apskaičiuojama kitaip negu MREL. Dabar yra operuojama 16 skaičių, tik tai diskusijos vyksta, ar nereikėtų padidinti iki 20 O ką reiškia 16? Tai pavertus įsipareigojimais, tai reikštų tada, kad tai bus mažiau negu 8 procentai, bet, kaip jau sakiau, nepatenka tie buferiai ir nepatenka svarbiausios obligacijos, senior bonds. Tad čia bus daroma tiesiog atskirų bankų lygių, nes, kaip jau sakiau, TLAC kaip po tokie taikomi dideliems bankams. Ir čia trys dalykai kuriuos paminėjo Eliza Ferreira, būtent e, vėlgi tam, kad būtų galima išvengti netitikimų tarp MREL ir TLAC. Ir vėlgi čia, kaip sakiau, toliau buferiai, jie yra MRL, bet jų nėra TLAC. O dabar svarbiausios obligacijos e, visiškai patenka į į MREL ir iki 2,5 procentų tik tai į TLAC. Tokie yra svarbiausi skirtumai. Bet ar dabar e, bus daroma kažkas kita, kaip pakryps toliau TLAC? Tai geras klausimas. Kaip sakiau, TLAC dabar e, dalis e, numatyta kol kas 16 procentų, bet e, galbūt pakryps iki 18 ar net iki 20. Ir kaip sakiau, svarbiausių tų obligacijų lygis riba iki 2,5 procentų, o ar toliau pus, padidės tas procentas, tai kol kas aš negaliu pasakyti. Kitas dalykas dabar. Uh, E, vertinamas TLAC, tiesiog e, atliekamas poveikio vertinimas, e, tiesiog kiekybinių požiūrių, nes to buvo paprašyta, buvo paprašyta įvertinti TLAC poveikį ūkiui ir ir vėl tiesiog dėl to, apie tai buvo kalbama įvairiuose tarptautiniuose susitikimuose. Tad tokie būtų svarbiausi dalykai. Toliau dar kitas klausimas dėl bankų, kurie gali būti likviduoti. Eliza Ferreira e, pateikė tokį klausimą, mano kolega Farkas jį detaliau atsakys bet yra aišku, kad jei institucija gali būti likviduojama, tai mes tada e, šiaip jau įsivaizduojam, kad e, bus e, elgiamas šiek švelniau TLAC atžvilgių. Turiu klausimą prieš sakiant žodį bankų institucijai. Mm. Jūs sakėte, kad BREL lygis yra 8 procentai. Ar tai yra įrašyta jau, nes kaip aš suprantu, 8 procentai yra E, riba, kad būtų panaudojamos privačios lėšos, e, tai nėra pats reikalavimas. Gali būti tam tikrų priemonių, kurios pakliūtų į tos 8 procentus, tačiau nebūtų tinkamos pagal MRL. E, o jūs sakote, jeigu MRL pats bus 8 procentai ir mes neiname toliau negu pirmasis lygis, ar, ar štai neteisingai vertinu viską. Atsiprašau, turėjau aiškiau pasakyti 8 procentai pertvarkymo momentu, o visam kitam yra antrasis ramstis. Nes antram ramščiui, tai čia skaičiaus nėra, nes skaičius būtų, tai tai nebūtų antras ramstis. Čia tas skaičius iki pertvarkymo, tačiau tuo metu, kai bankas yra pertvarkomas, nuo to momento bankas turi panaudoti 8 procentus privačių lėšų, kad galėtų panaudoti visą kitą pagalbą. Būtent taip. Bet iki to momento, kol prasideda pertvarkymas, turėjau aiškiai pasakyti, tai yra antrasis ramstis ir ten skaičiaus nėra. Banko institucija. Keletas dalykų pakomentuosiu ir papildysiu Marijos puiko apibūdinimą. Dėl laiko ir atitikties tarp TELAK pasiūlymų ir MREL reikalavimų. Mes manome, kad, kaip ponas Gyvaldas minėjo, kad reikėtų pabandyti suderinti du procesus, todėl aš minėjau, kad mes manome, kad reikėtų šiek tiek atidėti standarto pateikimą. Mes manome, kad dėl TELAK pasiūlymų e, situacijos šiandien, tai jie sugebės, mes galėsime suderinti, įtraukti telak pasiūlymus į techninį standartą pagal dabartinę situaciją. Yra nedėlių problemų, kurias reikės panalizuoti. Tai yra e, telak tinkamų įsipareigojimų, e, e, kryžminė nusaibė. Tačiau MRL techninis standartas galės TELAK pasiūlymus įtraukti tiems konkretiems bankams, kurie yra e, sistemiškai svarbus. Dėl sisteminių bankų nustatymo yra kiti techniniai standartai, kuriuos esame paskelbę. Dar vienas dalykas, apie ką buvo klausima kelių žmonių, tai yra dermė tarp priežiūros ir e, pertvarkymo institucijų. Ir kad nebūtų dubliavimuose tų vertinimų. Vienas iš techninio standarto tikslų ir to dokumento, dėl, dėl kurio konsultavimas yra numastyti metodiką nusikliam atskiro vertinimo e, poreikiui įvertinti e, skolų apsarbavimo pajėgumus MRL reikalavimams ir mes suprantame, kad reikia suderinti visą tai su priežiūros vertinimais, kurie daromai pagal antrąjį, antrojo ramščio procesą. Mes norime suderinti tuos kriterijus tam, kad būtų numatyti kredito reikalavimai priežiūros procese ir e, nuostolių apsarbavimo ar tinkamų įsipareigojimų reikalavimai E, pertvarkymo procesams. Aišku, kad e, galutinis sprendimas dėl MREL reikalavimo, kaip e, minėjo kolega, bus pertvarkymo institucijų rankose. Gali būti tam tikrų sprendimų skirtumų, tačiau mes pateiksime techninę metodiką, kad tie du procesai dėrėtų kaip galima daugiau. Manau, kad tiek galiu pasakyti. Kitus klausimus, man atrodo, atsakyta. Ačiū. Taip, šiam komitetui reikia pagalvoti, ar tokia koncepcija kaip TILAK gali būti gyvendina e, pakoreguojant kitą aktą. Žinoma, mes tai vertinsime, nes teisinė prasme tai yra labai svarbus klausimas ir norėtume jį spręsti. Mes nesame prisidėję prie šios diskusijos, ir klausimas yra, kokia yra ekonominė ir finansinė priežastis matyti 2,5 procento tos pirmelės skolos atžvilgių. Iš kur tas skaičius? Du dalykai. Pirmiausiai, kodėl pirmelė skola netokia kaip kitos. Pagal <clears throat> e, tarptautinėme ligmenyje buvo nerimavimą, kad panaudojimas, pirmalės skolos panaudojimas didžiosiuose bankuose iškretimą e, sustiprintų, todėl buvo diskusija apie tai, kad reikėtų suma, apriboti pirmailę skolą, kuri būtų panaudojama bankų e, pertvarkymui. Pagal paprastą e, logiką, tai padidinama antrailės skolos dalis nes e, ji išprokoja mažesnį iškritimą negu pirmailė skola. Iš kur tie 2,5 procento? Manau, kad galima pasakyti, kad tai atsirado tiesiog iš darybų. Jeigu pažvelgsime į tylak e, sąlygų sąrašą, ten yra dvi, trys išimtis e, susijusios su skolos lygiu kurie sąlygos susijęs su jurisdikcija, pavyzdžiui, dėl specialių fondų panaudojama kitose jurisdikcijose. Ir tas skaičius 2,5 procento yra išimties skaičius. Jis atsiranda iš to fakto, kad nors Europoje mes manome, kad pirmaeilė skola gali būti panaudojama pertvarkymui, e, jeigu būtina, tarptautinių lygmenių dideliems bankams e, atsakiau būtų neviršyti tam tikros sumos. Taip pat noriu patikslinti dar vieną dalyką. Aš bandžiau pasakyti, kad ne RTS e, numatys tylą ar e, MRL gyvendinimo privalomumo. Tiesiog tas, tie reguliavimo e, standartai numatytų MREL reikalavimus kaip vieną reikalavimą Europos bankams ir tai leistų atsižvelgti į TELAK reikalavimus. Tačiau rezoliucijos e, pertvarkymo plano e, būtų pagristas, būtų pagristas būtų bank, bankų gyvinimo ir pertvarkymo direktyvos reikalavimais. <laughs> Ačiū. Nežinau, ar pas pranešėjas nori ką nors papildyti, ar galime baigti e, diskusiją šio klausimu. Manau, kad būtų neblogai išgirsti iš komisijos e, dėl rizikos, kuri kyla iš įvairių e, teisės aktų pusės, sprendžiant tą pačią problemą. Jeigu mes papildim sektoralo reikalavimus, turbūt dirbsime produktyviai. Aš nereikalauju to padaryti, tai padaryti dabar, bet būtų gerai gauti kažkokį komisijos apibūdinį, kažkokį poveikio vertinimą. <coughs> Yeah, the... Aš žinau, kad komisija paskelbė savo poveikio vertinimą Mes dirbame šios rytėje per pono Balso e, pranešimą, tačiau šis klausimas, kurį aiškiai iškėlėte, tai mes norime, tai yra reikalinga, mūsų yra teisinė pareiga to reikalauti, tačiau manau, kad po šio apsikeitimo nuomonių galima paprašyti dar grįžti šiuo klausimu pas mus ir pateikti tokią informaciją, kurios paprašė pranešėjas. Manau, kad e, reikėtų grįžti prie klausimo šio ir, ir atidžiai pasvarstyti. Tai prisidėtų viena vertus prie sudarinimumo su pirmoju lygmeniu, taip pat būtų galima išvengti nenumatytų šios priemonės taikymo pasakmių, kad e, Mm, gali būti, kad tai ne visiškai dėrės e, su, kitami, su kapitalo reikalavimais ir gali turėti neigiamų pasiekmių ir kapitalo reikalavimams ir realiai ekonomikai. O dėl e, TELAC, tai mums reikia tikros diskusijos, nes pagal BRRD mes manome, kad tai svarstame priemonę, tam tikrą priemonę, o dabar turime dar standartą, kuris, dėl kurio niekad nesidarėjome ir ten iš dabar matome, kad tik tai 2,5 procento galima panaudoti. Ir e, manau, kad ir Silvi Gular e, duomisi, aišku, e, klausimų susijusių su bazelio normatyvais. Taigi mes norėtume grįžti prie TILAK. Tai klausimo, tačiau koordinatoriai dar aptaras tai, kaip visą tai vertinti. Dabar galime pereiti prie kitos, kitos dalies, kito klausimo. Kredito vertinimo korekcijos pagal e, kapitalo reikalavimo reglamentą EBA paskelbė nuomonę vasario 25 dieną. Ir matau, kad čia siūloma visus kapitalo reikalavimo reglamento klausimus kartu. Šį klausimą aptarsime kartu su išorės kredito rizikos vertinimo institucijos klausimu. Aišku, mes Bazelio ataskaitą dėl kredito vertimo korekcijos perskaitame, mums jį nepatiko. Žinome, kokia yra šios priemonės istorija, e, kodėl taikoma išlyga, dėl kokių priežasčių. Be dabar detaliau apie tai yra parengusi dokumentų ir dėl šios priemonės ateities. Taigi pirmiausia, EBA žodis. Ačiū pirmininkė. kaip minėjote, turime teisinę prievalę ir įgaliojimus parengti stebėsenos ataskaitą apie kredito vertinimo korekciją ir vasario mėnesį buvo parengtas techninis techninė ataskaita. Ten buvo pateikta daug įrodymais pagristos analizės, kuri buvo atlikta pagal bankų imtį, kurie savanoriškai sutiko uh, dalyvauti ir pateikė savo duomenis mūsų institucijai. Tai yra 32 bankai, 26 iš jų pateikė detalų poveikio vertinimo planą, būtent poveikio detalės. Ir ta ataskaita, kaip jūs minėjote, nelabai jums patinka, tačiau ataskaita daroma viena išvada. Būtent išimtys dėl audito vertinimo korekcijų turėtų būti persvarstytos ir panaikintos pagal dabartinį savo formatą, nes mes išsiaiškinome, kad čia kyla rimtas pavojus kredito, kredito vertinimo korekcijų sistemoje, kad tai, jo, tai netitiks ES teisės aktų, būtent tos išimtys. Dėl to svarbu pabrėžti, kad mes vertiname ir tai, kaip dabartinis bazelio, dabartinė bazelio sistema, ver, kaip pagal dabartinę bazelio sistemą galima įvertinti kredito vertinimo korekcijas ir tarptautinėje pagal tarptautinę sistemą vertinant, kai kurie tie elementai yra perdėm konservatoriški, konservatyvūs ir mes pažymime savo ataskaitoje, prie, kad prieš bet kokius teisinius pakeitimus ar kalbant apie potencialius teisės aktų e, pakeitimus ar korekcijas, kredito vertinimo korekcija tarptautinėje arenoje, bazelio sistemos diskusijose turi būti persvarstoma. Bazelio komitetas mūsų paprašė pristatyti ataskaitą Bazelio mm, pastarajame posėdėje ir mes ten aiškiai pasakėme, kad e, visapusiškai pritarėme tam, kad e, iš esmės būtų peržiūrėtas kredito vertinimo korekcijos pagrindas. Tai vyksta dabar peržiūrint plačiau visą sistemą, prekybinę sistemą. Uh, Taigi mes tokias rekomendacijas pateikėme ir dabar savo ataskaitoje siūlome štai ką. Kad būtų peržiūrėti tarptautiniai standartai, kredito vertinimo korekcijos sistema turėtų būti išimta iš tos bendros prekybos sistemos ir atsižvelgiant į kredito vertinimo korekcijų kalibravimą reiktų uh, taipogi dar kartą peržiūrėti išimčių klausimą, nes tokiu būdu būtų galima ateityje parengti tokį, tokią bendrą sistemą, sistemą, kuri atspindėtų potencial, poten, potencialią riziką, riziką, kuri patenka į kapitalo sistemą, bet nebūtinai tai pakenktų bankų balanso ataskaitų tam tikriems elementams ir bendrai, bendrai ekonomikai. Taigi, mano įžanginis žodis gan ilgas buvo, tai gal tiek aš trumpai galėčiau pasakyti apie šią ataskaitą. Ir laukiu diskusijų, na ir diskusijose, jeigu iškils klausimų, aš e, mielai galėsiu pateikti ir daugiau techninių detalių. Ačiū. Ponas Marijo. Dėkoju. Čia, kalbant apie kredito vertinimo korekciją, viskas labai paprasta. Visi prisimename, kokia buvo istorija. Jūs pasinaudojate savo įgaliojimais ir numatėte tam tikrų atsvarų, kalbant plačiau apie ekonomiką, ir numatėte tam tikrų išimčių. Mums labai svarbu, kad tos išimtys, kad jų būtų laikomasi mes laikomės tokio racionalaus požiūrio, nieko nesiūlome keisti, ypač atsižvelgiant į tai, kad pats Bazelio komitetas irgi svarsto, apie, svarsto galimybę peržiūrėti kredito vertinimo korekcijas. Jie nėra numatę taip plačiai tą daryti kaip jūs, tačiau yra pasirengę tą padaryti, taigi aš nemanau, kad būtų racionalu siūlyti daryti kokiu tai judesių šioje svarbioje sistemoje, palaukti gal, kol Bazelio komitetas baigs darbą. Ir Bazelio komiteto posėdžiuose aš nekartą teigiau, kad mes nesilaikėme jų gairių, o tas faktas, kad jie peržiūri sistemą, matyt reiškia, kad ne mes vienintelį abejojame reiktų laikytis tų sistemos reikalavimų. Dėl trumpalaikių rekomendacijų Jūs e, mums pateikėte deleguotą į aktą, kol kas mes neįvertinome jo, ar čia sukaupta yra kritinė masė, kad būtų galima tą parengti deleguotą į e, aktą, bet aišku, čia yra smulkmena, svarbiausias dalykas yra, kaip tarptautinių lygmenių kredito vertinimo korekcijų sistema keisis. Pirmininkas Taip, jūsų išmintingi žodžiai man irgi atrodo labai išmintingi. Dabar ponas Palts. Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau bendrai pakalbėti apie kredito vertinimo korekcijų lenteles. Trilogo posėdėje buvo pateikti e, pasiūlymai dėl e, nefinansinių šalių. Tačiau mes žinome, kad yra daroma nuoroda į išimtis. Išimtis, kurios panašu, kad netitinka bazelio taisyklėms. Ir nemanau, kad to, tos galimos išimtis turėtų pakengti antro ligmens priemonėms, taigi norėčiau paprašyti, kad banko institucija uh, trumpai pasakytų, kokio jie ketina laikytis požiūrio šio klausimu. Ačiū. Dėkoju. Yra kitų kolegų? Nematau. Ar norėtų kas nors dar pasisakyti? Svenas. Aš norėčiau užduoti du klausimus dėl gairių, dėl racionalaus atlygio. Ar čia tinkamas momentas dabar apie tai kalbėti? Ar galiu pagal šį darbo tvarkės klausimą užduoti šį klausimą? Jūs kalbate apie... Aš tiesiog neišgirdau, ką jūs sakėte. Aš pakartosiu vokiškai, kad geriau mane suprastumėte. Gairės dėl racionalios atlygio politikos. Ne, ne, tai ne, ne, ne, ne to klausimo elementas. Silvija, aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kaip sakė ponas Nava, ir aš manau, kad Europos investicijų banko irgi dvasioje tą jaučiame, būtent, kad lyg bandome pasiūlyti priemonių, kur būtų galima atsižvelgti realiau į europinę situaciją, o dėl smulkių vidutinių įmonių dabar komisija siūlo investicijų planą. Ir dabar kyla klausimas, ar um, tikrai yra protinga daryti išimtis finansuojant uh, viešą skolą, bet čia jau gal kitas klausimas Ir norėčiau paklausti, kaip Jūs vertinate Europos investicijų banko poziciją, ar čia yra galutinis Jūsų žodis, ar Jūs linkę apsvarstyti kitus pasiūlymus, mes irgi primsime savo poziciją dėl Bazelio komiteto reikalavimų, bet e, suprantame, kad e, ne tik finansų sektorius laukia iš mūsų rezultatų, bet ir MVI ir visi kiti suinteresuoti asmenys ir šalis e, dalyvaujančios ūkio srityje. Ačiū. Ar be Europos investicijų banko atstovo nėra daugiau, kas norėtų pasakyti? Ne, tuomet aš Europos bankų institucijos atstovo, jeigu niekas daugiau nenori pasakyti, aš dar pasakysiu, kad uh, mes ir Europos banko institucija bent jau iš dalies laikome skirtingų nuomonių ir dabar man kyla klausimas, ar nereiktų jums taipogi vertinant e, šio, šio elemento priežastis, taip pat pagalvoti ir apie tai, kad e, kalbant apie valiutą, kuri yra naudojama prekyboje, turiuomenėje ir dolerį, dolerio euro keitimo kursą. Ar tai būtų priemonė, kuri galėtų šiek tiek ištaisyti tas nevienodas sąlygas ir numatyti potencialius saugiklius finansų srityje, turint omenyje valiutų keitimo kurso riziką, ir dauguma to nepatiria, nes priekyba vyksta doleriais, o pas mus dar yra ir keitimo kurso elementas. Taigi, ar nebūtų galima to platesnių pasaulinių mastų tada ir tokiu pagrindu pateisinti tas išimtis? Ar jūs nemanote, kad tą būtų įmanoma padaryti? Kaip jūs tai vertinate? Eliza. Aš manau, kad ta bendra sistema, kurią pristatė ponas Farkas ir Mario Nava. Kaip ir aiški ta sistema, bet e, man nėra labai aišku, kokš, apie kokį laiką eina kalba, kokius terminus, e, atsižvelgiant į procesus, kurie vyksta Bazelio komitete ir panašiai, nes dabar mums reikia pasinaudoti, naudotis jau tomis priemonėmis kasdieninėme gyvenime, taigi kaip jūs e, vertinate apie kokį laiką eitų čia kalba, nes mes negalime taip e, gyventi nežinodami tiksliai, kokios yra tos priemonės tokiame sąstingyje. Ačiū. Pasistengsiu labai trumpai atsakyti. Pirmiausia, mes tiesiog parengėme ataskaitą. Svarbu pažymėti, kad parengėme ataskaitą su politikos rekomendacijomis, bet nieko tokio, kas turėtų kokią tai, kokį tai teisėkuros teisinį pobūdį ar galę. Ir kalbant apie studijos rezultatus, galiu pasakyti, kad tam tikri kredito vertimo korekcijų elementai ir numatomos išimtys nepakankamai įvertina riziką prekybos knygose, bankuose, nes e, patys bankai savo prekybos knygose laiko tam tikrus, tam tikras e, lėšas e, susijęs su rizika. Ir čia kalba eina apie antrąjį, antrąjį ramšio procesą ir mes tyrimuose supratome, kad tam tikros institucijos jau naudoja antro ramšio priemonės, kad galėtų išspręsti problemą dėl kredito vertimo korekcijų rizikos, rizikų, riziko, kurios nepatenka, kurios e, yra išimtyse. Ir jeigu antrojo ramšio vertinimas būtų naudojamas, tuomet tik tai ta perviršinė rizika, kuri būtų manoma tik tai pavienėse finansinėse institucijose galėtų patekti į antrojo ramšio kapitalo, kapitalo reikalavimus. Toliau kalbant apie pasaulinius procesus, mes aišku negalime čia prognozuoti ir numatyti, kuomet užsibaigs ta peržiūra, kuomet galime tikėtis jos pabaigos, tačiau siūlomas laikas yra šių metų pabaiga. Bent jau pagal bazelio procesą taip yra numatyta ir, kaip sakė Mario Nava, šios pasaulinės peržiūros priežastis yra ta, kad yra pripažįstama, jog dabartinė sistema nėra tinkama, nėra tinkamai subalansuota. Ir savo analizėje mes vėlgi suprato, kad, supratome, kad tam tikrose e, kredito vertinimo korekcijų knygų dalyse rizika yra kelis kartus didesnė nei yra įvertinę bankai pagal savo modelius. Ir tai yra gan plačiai paplitęs reiškinys. Taigi yra daromi papildomi koregavimai pasaulyje, korekcijos ir reikia jas atsižvelgti. Ir dar vienas dalykas dėl įvairių rizikos veiksnių pasa pagal pasaulinę sistemą dabar bandoma tą kredito vertinimo korekcijas į perkelti į rinkos rizikos veiksnių sistemą. Ir į tai reikia atsižvelgti, kuomet yra vertinamas banko kredito vertinimo korekcijos knygos visa rizika. Ir Mes siūlome ir komisija tam pritarė, kad e, jeigu dabartinė sistema veiktų, yra pasaulinė sistema, kaip peržiūrėti visą tarptautinę sistemą ir mūsų vertinimu tokiu būdu vertinimai, rizikos vertinimai būtų labiau tokie jautrus rizikos prasme. Ir tada jau galima priimti sprendimus ir nuspręsti, ar reiktų pritaikyti tą peržiūrėtą nau, naują, pas, na, peržiūrėtą naują pasaulinę sistemą įtraukti į europinę, europinio pirmojo lygmens priemonės, ne, ne antro lygmens priemonės. Ačiū labai trumpai. Dar šį beitą pridursiu taip, kredito vertinimo korekcija yra nuokrypis, be jokios abejonės. Ir sąmoningai buvo nuspręsta padėti plačiai ekonomikai ir laikytis bazelio reikalavimų. Ir tai rodo, kad tikėtina, kad dėl Europos, nes yra pusė pasaulio bankų, būtent Europa dabar nesilaiko pasaulinių CVA standartų ir bazelis dabar peržiūri tą sistemą, tai daug ką pasako. Ir tai yra kaip ir tam tikras nuopelnas. Ir kalbant apie galutinę datą, aš nemanau, kad dabar reikia judėti labai skubiai. Na, kalba, einame, kalba eitų apie metų pabaigą, dar nėra tikslu, bet e, labai svarbu, kaip sakė Adamas Farkasas. Būtent logika yra ta, kad CBA būtų traukta į kitą, kitą rizikos sistemą. Ir kad būtų atsižvelgiama į, gali, į kitų rizikų galimybę. Pone Guliar kalbėjo apie MVI, čia dar viena, vienas nuokrypis nuo bazelio reikalavimų. Mes e, atliksime vertinimą, turėdami tikrai negausius įrodymus. Ir tas sumažinimas, kurį jūs numatėte, tikrai veikia gan gerai ir nepakenkė uh, srautų, e, lėšų srautams, e, į, kalbant apie MVI. Taigi, nemanau, kad čia bazelio reikalavimų nesilaikimas bus labai svarbus, bet aišku, visą tai gal geriau atsispindės peržiūroje. Ačiū. Dabar perėsime prie kito klausimo. Rizikos kredito vertinimas. Vėlgi pakviesiu banko institucijos atstovą. Dar kartą labai ačiū. Naujas valgeraščių patiekalas atsirado. Klausimas labai techninis. Ir iš tikrųjų e, mums e, teko įgaliojimai atlikti didelį techninį darbą. Ir prieštaringų dalykų yra. Dabar mes vadovavom mūsų instituciją šiam darbui, kadangi esam sukaupę e, patirties ir kartu tą darom su EJOPA, su ESMA, tiesiog bendradarbiavom su dukterinėmis organizacijomis. Be to, EJOPA parengė konsultavimosi dokumentą dėl e, vadinamojo antro mokumo dokumentų. Tad noriu tik tai pasakyti, kad mes labai glaudžiai bendradarbiaujam visos tos institucijos. Mūsų įgaliojimai yra dviejopi. Pirmiausia, nustatyti tam, tikrus, tam tikrą tą planą, jo detalės ir mes e, šiaip jau aiškius kriterijus turim kreditavimo institucijoms ir vėlgi atsižvelgiant į pasinaudojant esmą duomenų bazę ir tokiu būdu kreditavimo institucijos iš tikrųjų gali pasiremti tuo užtikrinant e, skaidrumą. Mes parengėm 25 individualius tos planavimo ataskaitas, e, ir tokiu būdu iš tikrųjų sukūriamas didelis aiškumas. Be to, mūsų institucijai reikia parengti kartu atskirą planą būtent e, vertybiniams popieriams ir aš apie tai atskirai pakalbėsiu. Dabar mes jau finalizuojam e, plano rengimą ir ketinam parengti visą tai iki vasaros bet dar kol kas e, svarstom vieną tokį politinį daugiau klausimą. Tai pirmiausia, reikėtų e, pirmiausia nustatyti tinkamus kapitalo lygius bankams, atsižvelgiant į išorės reitingavimus ir reikėtų užtikrinti, kad kapitalo lygis e, būtų nustatytas atsižvelgiant į tiesiog riziką ir kitus reikalavimus. Antra, kai kurie teisėkuros subjektai norėtų atverti rinką ir kreditų reitingavimui, nes čia dabar dominuoja trys didelės įmonės. Ir todėl būtent į tą elementą reikės atsižvelgti. Na ir mums tenka apsispręsti, atsižvelgiant į riziką ribojančius e, tam tikrus e, reikalavimus, kurie kartais kertasi su kitais bet dabar neturint duomenų, tai dažnai vadovaujamasi tokiu konservatyviu požiūriu. Pavyzdžiui, jeigu mes dabar e, nustatėm tam tikrą planą, kuris e, atitinka e, ger, geresnį, sakykime, planą negu te, kurį parengė dabartinės reitingavimo agentūros. Uh, kurios, sakykime, kartais e, per daug optimistiškai e, prognozuoja ir dėl to tada bus mažesni kapitalo reikalavimai. Tai tokiu atveju mes tada e, kursim past paskatas, kad vėlgi atitinkamai elgtųsi reitingavimo institucijos. Tad e, jeigu dabar nustatysim tam tikrus riziką ribojančio kapitalo reikalavimus, tai gali kirstis su kitais. Ir pavyzdžiui, tai galėtų būti tada, kad tas planas būtų žemesnis visų reitingavimo atveju. Tad toks būtų labai ribotas požiūris. Na ir dabar mūsų kompromisinis pasiūlymas. Uh, tai parengti tokią metodologiją, kad reitingavimo institucijos tiesiog ne, ne, ne, ne, ne, nežengtų to aukštesnio kredito kokybės vadinamojo žingsnio, to pirmojo žingsnio. Ir tokiu būdu tada kredito reitingavimo institucijos uh, priver, bus priverstos operuoti daugiau e, duomenų, e, nustatydamos tiesiog e, savo kreditus. Ir tokiu būdu mes tada įtvirtinsim tinkamą, tinkamą pusiausvyrą tarp ribo, rizikos ribojimo požiūrio ir, ir konkurencingumo. Kitas dalykas, čia yra dar dilema. Dabar Tad dabar, jeigu bus vėlgi e, priimamas planas e, atsižvelgiant į JAV e, vertybinius popierius, tai vėlgi kils tam tikrų ne, nepageidaujamų padarinių. Ir dabar mes sprendžiam, kaip spręsti šį klausimą ir tiesiog nustatom kokybinį tam tikrą požiūrį. Tačiau E, aišku, reitingavimo institucijos pakeitė savo metodologiją ir todėl reikėtų laikytis pragmatiško požiūrio, e, pasinaudoti dabartiniais planais naujoms ir e, dabartiniams kreditų reitingavimo įmonėms. Tad mes iš tikrųjų norim laikytis tam tikro reglamentavimo aiškumo. Uh, ir ačiū už galimybę išsakyti pastabas. Ačiū, Marijo Nava. Labai ačiū, aš tiesą pasakius nelabai ką beturiu pridurti. Šis klausimas mums yra labai svarbus tam, kad e, iš tikrųjų kreditų reitingavimo institucijos galėtų tinkamai elgtis ir čia nauji bankai e, galės pasinaudoti uh, E, reitingais, e, kuriuos atlieka maž, naujos mažesnės reitingavimo institucijos. Ir kartu atsižvelgta kartu į tuos sektorius, e, kokybinius ir kiekybinius elementus ir tokiu būdu tada bus padidintas konkurencija šiame sektoriuje, kuri, kurios iki šiol nebuvo kaip po tokios Todėl e, tas dalykas mums yra labai svarbus. Labai ačiū. Dabar Piteris Simon pirmasis kalbės. Labai ačiū kolegos. Pirmiausia, labai ačiū kolegoms už tai, kad taip detaliai paaiškinot, paaiškinot apie galimus interesų konfliktus. Aš matau, kad jūs esat tikrai nepavydėtinoj padėtyje Ačiū už tai, kad paaiškinot problemas ir paaiškinot, kaip bus galima pasinaudoti šiuo mechanizmu, turiu galvoje ir mažus e, bankus. Bet turiu štai tokį klausimą dėl, dėl tų trijų AAA e, reitingų. Čia 496 šešios institucijos, tad tokiu būdu čia neleidžiama, neleidžiama daryti klaidų, bet kalbama kartu ir apie kiekybinį vertinimą. Antai, įmonė, e, sakykime, pasie, gavusi e, pačią aukščiausią trijų tų plus A e, lygį. Tai tada, bet vėlgi E, bet kita vertus jūs tada keliat labai daug reikalavimų ir to nereikėtų pamiršti. Galima pasvarstyti ir, ir kitus variantus. Jeigu, sakykime, kredito reitingas nėra pakankamas, tada galima atsižvelgti į kitus kokybinius parametrus. Tad manyčiau, reikėtų rasti alternatyvinę variantą ne vien tik tai atsižvelgiant į, e, į, į tai, ką jūs numatėt, gal būtų galima kartu pasiremti ir kokybiniais parametrais, ne vien tik tai kiekybiniais, nes juk tada tokiu būdu mes e, tiesiog neleisim atsirasti monopolijoms. Ačiū. Ar būtų kitų dar kolegų norinčių kalbėti šiuo klausimu iš kitų frakcijų? Jei ne, tai tada vėl EBA. Aš suteiksiu žodį kolegai Lars Ovebi, kuris e, atsakys e, konkrečiai į techninius klausimus. Atsakymas. Dabar 496 tų stebėjimo e, klausimas. Dabar 3 NTAAA reitingai taip grindžiami labai nedidelė e, klaidų, e, nedidelių klaidų lygių. O dabar 496, tai štai iš kur atsiranda. Aišku, mes galim kalbėti, galim svarstyti, ar tas skaičius yra tinkamas lygis. Bet dabar vertinant duomenis, tai dauguma mažų reitingavimo agentūrų vis vien susidurs su problemomis. Antai 10-20 tam tikrų stebės, stebėjimo galės parengti ir to nepakanks tam, kad būtų galima statistiškai įvertinti. Tad taip, mes turim remti, vien tik tai kokybiniu aspektu pasiremti būtų labai sunku. Kitas klausimas, kaip užtikrinti, kad e, vėlgi reitingavimo agentūros e, turėtų motyvą rinkti duomenis. Bet dabar čia yra tas skirtumas tarp mažų ir didelių e, reitingavimo agentūrų, tai mes norim suteikti, sutelk, sukurti tam tikras paskatas mažosioms reit, reit, kreditų agentūroms rinkti duomenis ir tą galima daryti per tą trigubą AAA. Yeah, Herr Simon, I'm, I'm very sensitive. E, taip, aš e, jautriai reaguoju tai, ką jūs sakėte iš mūsų pusės. Girdėjote techninį atsakymą, aš galiu te pasakyti, kad nepa, nepasant rezultatų, mums e, konkurencijos stiprinimas šiame sektoriuje yra labai svarbu. Atsiprašau, kad aš vis apie tą patį kalbu, bet ar turint kiekybinius ir kokybinius vertinimus, jūs priimate abu. Ir tik tai 3A vertinimo atvejais jūs e, reikalaujate kiekybinių vertinimų. O tada neišvengiamai jie turi tam tikras pasiekmes. Jeigu žinome, ką reiškia 3A reitingas ir žinome, kokios yra didžiosios e, vertinimo agentūros, tai suprantame, kad tai nėra priimtina. Antra. Aš suprantu, kad reikia tam tikro reitingavimo agentūros e, patikimumo, tam tikros sėkmės garanto. Tačiau ką Jūs manote apie tai, kad tos 496 būtų galima sumažinti, pavyzdžiui, iki 100, bet tam, tikrus, tam, tam tikras sėkmės istorija. Kad turint mažesnį reitingų lygį, labai būtų didelė riba klaidoms numatyta. Tai man tiesiog e, kilusi mintis dabar. E, tačiau, aišku, nėra paprasta sugalvoti alternatyvų sprendimą, tačiau jūsų pasiūlymas įrašyti tokią na, oligopolistinę tvarką nėra priimtinas. Aš suprantu e, konkurencijos tą problemą. Mes daug svarstame apie tai. Pavyzdžiui, 200 padėtų dviem, trim reitingavimo agentūrams. Nelabai daug e, jų padėtų. Tai, tai reikėtų tą lygį numatyti tokį mažint, mažą, kad kiekybinius aspektus reikėtų pamiršti. Kitas dalykas, kurį mes daugiau pabrėžime, kokybinius vertinimus. Aš nemanau, kad visiškai sutinku su to, nes Mūsų turima metodika yra kiekybinė. Jeigu numatysime mažesnį lygį kitoms reitingavimo kategorijoms, e, tai reiškia, kad tuose kategorijose mums reikia mažiau domenų statistinių, nes e, tikimybė, kad bus nesilaikoma pareigojimų, pavyzdžiui, 10 procentų lygius e, turint B kategoriją, dviejų ar trijų B kategoriją reikia mažiau e, statistikos, čia, kad galima tai patvirtinti. Tai problematiškiau yra, kai turime trijų A vertinimas. Tai yra grinai statistiniai e, dalykai. Tai žodžiu, aš sutinku su jumis dėl konkurencingumo aspektų. Sven. Svenas. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad visiškai pritariu Piteriui Simonui Jūs sakėte, kad pasteb... pasižymėjote jo pastabą, man tai nėra pakankamai aišku. Aiškus signalas yra, kad čia gali kilti problemos. Ką tai reiškia? Kad jūs pasižymėjote tą komentarą. Ar jūs įsipareigojate persvarstyti savo nuomonę iš esmės? Tai turėtumėte sakyti, kai gaunate tokį parlamento signalą. Manau, kad tas signalas yra aiškus. EBA e atžvilgių mes tikėjomės tokios nuomonės, nes aš, kaip, kaip aš sakiau savo žanginėje kalboje, mes puikiai suprantame tokius argumentus. Mes siekiame rasti kompromisą, kaip minėjau, tam, kad apribotume šią problemą aukščiausio reizingumo lygių ir kad e, kitais lygiais būtų galima derinti tuos e, duomenis ir kad kiekybiniai duomenis e, leistų tai daryti šiame kontekste. Tačiau mes pasižymėjome jūsų pastabas ir pasistengsime dar pasvarstyti apie tai, kokie, ko, kokius kokybinius kriterijus galima būtų panaudoti, sprendžiant šią problemą grinai kiekybinių pagrindų mes, e, mes randame šį kompromisą, kurį e, pristatėme. Ačiū. Aš visiškai pritariu Piteriui Simonui ir šis komitetas, manau, mano, kad jūsų bandymai suderinti šios elementus nėra pakankami. Mums reikia labai aiškios formuluotės dėl kredito reikininkavimo agentūrų, nes reikia padidinti čia konkurencingumą šioje, šioje rinkoje. Reikia imtis priemonių, kad atsirastų daugiau kredito reitingavimo agentūrų. Tai yra aišku. Todėl reikia dėti tolesnės pastangas, kad šios nuostatos būtų veiksmingos, ne tik teorinės. Taigi, ačiū. Dabar turime pereiti prie paskutinio darbo tvarkės e, punkto. Tai yra tinkamas, e, atlygin, tinkama atlyginimų politika. Ačiū. Marijo. Žodis dabar Adamui Farkasui, EBE e. ir po to išklausysime kitų. Ačiū pirminkė. Keletas e, įžanginių žodžių arba e darbo susijusių su atlyginimo politika. E, kapitalo reikalavimo direktyva 4 užtikrin, siekia užtikrinti, kad atlyginimo politika būtų nuostakli, užtikrintų tinkamą rizikos valdymą, nebūtų įmamasi per daug rizikos. Ir šiuo tikslu teisės akto rengėjai turbūt geriau žino, kad direktyva sustiprino atlyginimo reikalavimus, ypač matant apribojimus, taip vadinamą premijų apribojimą tarp kintamųjų, tą, tą santykį tarp kintamųjų ir fiksuotų komponentų iki 100 procentų, iki 200 procentų su akcininkų patvirtinimu. Apskaitai, atlyginimų sistema galėtų prisidėti prie institucijų valdymo tvarkingumo ir tuomet jos nebūtų tokios pažeidžiamos jeigu įmamasi pernelik didelės rizikos dėl netinkamos atlyginimų politikos. Pagal mūsų, mūsų tiktus įgaliojimus EBA at, atnaujino savo ankstesnės gairės ir konsultuojamės dabar dėl gairių projekto. Konsultacijos baigsis birželio ketvirtą dieną, o viešiai klausimai bus surinkti gegužės aštuntą dieną, kitą mėnesį. Gairės dėl tinkamos atlyginimo politikos siekia suderinti e, direktyvos reikalavimus ir e, kintamus atlyginimus, ypač e, kai prisimama ženkliai rizika. Svarbiausi gairių elementai siekia aiškiai apibriežti tai, kas yra kintami ir fiksuoti atlyginimo komponentai. Tai to reikia, kad būtų laikomas premijo pribojimo. Gairės atitinka EBA nuomonę dėl E, išmokų panaudojimo. E, fiksuoti atlyginimas turi būti iš anksto nustatytas, nuolatinis, neatšaukiamas. Gairės toliau pateikia patikslinimus, kaip skaičiuoti premijų apribojimus, pavyzdžiui, išeitiniai atlyginimai, e, kitos priemonės, kaip jas turėtų būti atsižvelgiama. Gairėse taip pat kalbama apie rizikos prisėmėjo identifikavimo procesą tie kriterijai yra numatyti jau techniniuose standartuose, o ir dėl politikos taikymas grupės kontekste ir taip toliau. Galės reikalauja ilgesnio atidėjimo laikotarpio aukštesnio rango pareigūnams institucijose ir numatomas sąlygos, kokios priemonės turi būti derinimas, kad būtų galima suderinti atlyginimas su e, rizikos profiliu. Kol kas atlyginimų praktika įvairiose jurisdikcijose skiriasi e, dėl proporcingumo principo taikymo. Kai kuriuose jurisdikcijose proporcingumo principas, e, kuris numatytas 22 direktyvos e, straipsnėje, leidžia netaikyti tam tikrų reikalavimų, ypač atidėjimo, sustarimo ir išmokos priemonėmis mažesnėse, nesudėtingose institucijose ir tai taikytina kai kuriams darbuotojų kategorijoms. Nepaisant to, pagal pirmojo lygmens te, teisinę e, interpretaciją tokie, toks atlyginimo principų neutralizavimas netitinka direktyvos teksto. Kalbybės netaikyti kai kurių nuostatų mažoms įmonėms nėra mūsų e, numatyta gairėse turint galvoje, kokį poveikį tai gali turėti mažoms institucijoms, galbūt reikėtų kai kurios reikalavimus taikyti ne taip griežtai mažesnėms įmonėms. Mes siekime sulaukti iš, atsakymų iš, per, per viešuosius klausimus, per viešos konsultacijomis, dėl to, kokią turėtų e, poveikį daryti pilnas tų kriterijų taikymas visoms institucijoms ir reginantis analizę E, tų atsakymų. Mes pateiksime korekcijas e, teisiniai sistemai, kurios galėtų padėti sumažinti išlaidas e, netaikant nuostat, nuos šių nuostatų mažesnėms įmonėms. Svarbiausias klausimas bus, kaip užbaigti renkti gairias, gavus tą informaciją. Kai kurie siūlomi direktyvos pakeitimai e, užtruks kol jos pavyks įgyvendinti, arba turėtų apsispręsti, kaip elgtis. Turim galvoje, kad gairės turi būti parengtos greitai, kad būtų e, gyvendinamos tos bendros atlyginimo politikos nuostatos, turim galvoje kitas e, prieštaringus klausimus. Ir e, tikra yra tai, kad jokių atveju 100 procentų apribojimas tinkamam atlyginimui ar 200 procentų su akcininkų patvirtinimu negali būti netaikomi. Ebe ir toliau dirbs šioje srityje ir šiuo metu su kompetingomis institucijomis tarėsi, kaip panaudoti tos išmokas pagal vaidmenį, remiantis mūsų paskelbtą nuomonę anksčiau, tai praeitų metų spalio mėnesį. Be to, EBA paprašė nacionalinių kompetentingų institucijų pateikti informaciją dėl to, kaip institucijos naudoja vertina galimybę padidinti e, tą santyki tarp kintamų ir nekintamų atlyginimų iki 20 procentų. Be to mes ir toliau sekame tendencijas ir e, parengsime atitinkamas ataskaitas 15 metų viduryje dėl 13 metų finansinių duomenų ir 15 e, metų pabaigoje dėl 14 metų finansinių duomenų. Na, tuo baigsiu ir dabar norėčiau išklausyti jūsų nuomonę. Thank you. Uh, Ačiū. Komisija pirmininkė, taupydamas laiką kalbėsiu trumpai. Komisija džiaugiasi be darbo dėl gairių projekto, dėl atlyginimo politikos kurios e, dabar, dėl kurių dabar vyksta viešos konsultacijos. Šios gairios mūsų nuomonė yra svarbi priemonė, jos padės valstybės narėms, priežiūros institucijoms įgyvendinti ketvirtąją direktyvą nuosekliai vienodai visoje Europos Sąjungoje. Mūsų nuomonė, EBA gairės turi griežtai atitikti direktyvos nuostatas patvirtintas šiame parlamente gairės dėl informacijos, informacija nereikalauja komisijos patvirtinimo formaliai, tačiau komisija atidžiai stebi ir bendradavę su EBA e, renkiantis šių konsultacijų skelbimui. Kaip žinome, atlyginimo nuostatų tekstas e, direktyvoje yra gana sudėtingas ir yra klausimų, kaip interpretuoti tam tikras e, direktyvos nuostatas, ypač, kaip buvo paminėta be kolegos, vyko diskusijos, ar teisė tai būtų įmanoma, tam tikromis sąlygomis, aišku, netaikyti e, mažoms nesudėtingoms įmonėms kai kurių atlyginimų taisyklių. Komisija mano, kad teisinis tekstas e, direktyvos neleidžia tokių išlygų taikyti. Todėl mes e, su nekantravimu laukiame komentarų gautų per viešasias konsultacijas, o tai prisidės prie atlyginimo taisyklių peržiūros, nu, tų taisyklių, kurios numatytos direktyvoje. Šios peržiūros tikslais komisija e, e, paprašė, rengia konkursą atrinkti išorės konsultantą, įvertinsime visus žingsnius ir informuosime parlamentą ir tarybą iki 16 metų birželio mėnesio. Ačiū. Thank you. Ačiū. Ir dabar kviečiu Eliza Ferreira. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pritarti tą tai interpretacijai, kurią pirmiausia atliko Europos bankų institucija ir tą patvirtino ir komisijos atstovas. Be to mes irgi esame įsitikinę, kad pagal pirmojo ligmens priemonės nėra įmanomios išimtys arba išskirtinis išskirtinio atlygio nustatymas pagal atlyginimų politiką. Taigi aš savo frakcijos vardu norėčiau pritarti tą tai interpretacijai, kuri yra susijusi ir su tekstu ir atitinka pirmojo ligmens teisės aktų ketinimus, ketinimus ir šis parlamentas, šio parlamento teisės aktų rengėjo ketinimus. Ir aišku, nors spaudimo matyt bus labai daug, mes to tikimės, spaudimo iš įvairių pramonės sričių. Labai svarbu, kad mes vis tiek laikytumėmės pirmo ligmens e, sprendimo teksto raidės ir dvasios ir kad nebūtų numatytos jokios išimtys toje sistemoje, kuri, kad ji tinkamai veiktų, turi būti stipri, nuosekli, aiški. Ir dėl to mes pritarėme pirminėms gairėms, kurias pristatė banko institucija ir mes tikimės, kad galutinis procesas nenukryps nuo tos pasiūlytos linijos, nes priešingo atveju gali kilti rimtų problemų, bandant pripažinti tą sistemą kaip teisiškai galiojančią sistemą. Ir atlyginimų principas, turint omenyje atlyginimo kintamąją dalį ir fiksuotą dalį, čia viskas yra aišku ir tai nekyla jokių problemų, taigi nebandykime dar labiau apsunkinti situacijas ar bandyti nukrypti nuo taisyklių, nes tai tikrai nėra primtina parlamentui. Ačiū. Dėkoju. Ar būtų dar norinčių pasisakyti Svenas? Pirmiausia, mes irgi sveikiname tai, kad jūs laikotės tokio plataus visą priepenčio požiūrio ir norėčiau užduoti kelis klausimus. Pirmiausia, kalbant apie gairias. Nacionalinės kompetentingos institucijos nėra verčiamos jų laikytis, neprivalo jų laikytis ir mes džiaugiamės, kad jūs paskelbsite, kuri laikėsi taisyklių, kuri ne. Taip pat norėtumėme, kad paskeltumėte ir priežastis, nes e, čia, kalbant apie gairias, esminis dalykas yra tai, kad privaloma jų laikytis ir jeigu nacionalinės kompetitingos institucijos nesilaiko taisyklių, tai tos priežastys turi būti viešai paskelbtos ir jūs turite patikinti, kad e, tikrai tas priežastis atskleisite ir paskelbsite. Toliau buvo kalbama apie tai, ar direktyvos reikalavimas konsoliduotų lygmenių reglamentuoti atlyginimų politiką, kad tai būtų privalomas sprendimas. Džiaugiamės, kad visi yra įtraukti į tą sistemą, nes priešingų atveju atsiras dar spragų ir bus bandoma išvengti taisyklių laikymos. Ir dar norėčiau iškelti klausimą dėl um, išeitinių išmokų. Čia vėlgi, čia tose gairėse reikalavimai yra labai neaiškus ir migloti, nes jeigu dėl labai griežtų, tarkim, priežasčių atleidžiamas asmuo, tuomet kaip ir yra atsiribojama nuo išmokų, išitinių išmokų, bet kitose sistemose taip nebuvo tuo piknaudžiavimo kaip finansų sektorija. Taigi mums atrodo, kad jeigu darbuotojas padarė klaidų, bet e, dėl to nebuvo atleidžiamas, galbūt gali būti numatyti kažkokie tai reikalavimai, nes panašu, kad e, darbuotojai padaro klaidų, bet vis tiek už tai yra jiems atlyginama. Taigi ta praktika finansų sektorija tapo šiek tiek ne, nesuvaldoma ir čia ir finansų sektoriai turi galioti tos bendros moral, moral, moralinės taisyklės, kaip ir kitose sektoriuose. Norėčiau, kad jūs aiškiau įvardintumėte problemą, nes tikrai yra piknaudžiaujama išidinėmis išmokomis finansų sektorijoje. Ačiū. Ačiū. Ar būtų kitų klausimų, komentarų? Banko institucijos atstovas. Ačiū pirmininkė, dėkoju už klausimus ir už tai, kad jūs sakėte pritarimo žodžius. laikytis arba paaiškink, kodėl nesilaikai mechanizmas. Tai yra standartinė mūsų institucijos praktika. Mes skelbėme kompetitingų institucijų pareiškimus, būtent kurie sako, ar jie ketina laikytis ir ar laikosi gairių. Ir jeigu yra paaiškinimas, kas nutinka gan retai, tuomet ir paaiškinimas yra viešai paskelbiamas ir tada tas skaidrumas kaip ir yra užtikrinamas e, šiuo atveju. Taigi aš manau, kad čia aš galėčiau tikrai E, prisimti įsipareigojimą ir paskelbti tas priežastis. Kitas klausimas dėl garių taikymo konsoliduotoms grupėms. Aš pritariu, tai buvo gan svarbus klausimas ir mums, užtikrinti daugiau aiškumo apie taikymo aprepti ir mes bandome išvengti tokių potencialių spragų tokiu būdu. Ir trečias klausimas dėl šeitinių išmokų Aš tik tai galiu pasakyti, jog mes labai atidžiai panalizuosime šį aspektą, tačiau bendrai kalbant apie pirmojo ligmens reikalavimą, tendencija yra tokia, kai, kad atskiroms institucijoms bandoma suteikti daugiau judėjimo laisvės, tarkim, bandant, norint atidėti mokėjimus arba numatant atitinkamus mokėjimo instrumentus, priemonės ir tada yra įmanoma išmokėti didelės premijas, nepaisant to, kad vėliau elgesys, tarkim, pasirodo esantis ne visiškai atitinkantis organizacijos tikslams, bet mes dar atidžiau pasidomėsime šiuo klausimu, kai pateiksime galutinės gairias ir jeigu reikia daugiau na, paaiškinimų, mes esame pasirengę juos pateikti. Ačiū. Komisija. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pridurti e, tai, ką ponas Gygolt e, sakė, dėl, kai iškelia antrąjį klausimą, nes ir pramonės įmonės jau domėjosi ta, tuo klausimu, mes bandėme panalizuoti kokią situaciją ir bandėme įvertinti, kokia yra di direktyvos apreptis, ar ir pagrindinėms įmonėms, ar ir filialams yra taikoma. Ir panašu, kad pagal ketvirtąją direktyvą nėra įmanomos išimtys nuo taisyklių duk, dukterinėms įmonėms. Ir čia yra potencialus kredito institucijų konsolidavimas ir tokia dukterinė įmonė tokiu atveju irgi turi laikytis ketvirtos direktyvos reikalavimų drausmės ir tam tikrų kitų šakinių e, drausmės priemonių ir panašiai. E, Bet e, mūsų vertinimu ir mes teisininkų išvadų išklausėme, tokios dukterinės įmonės irgi patenka į direktyvos aprėptį. Taigi mes padarysime viską, kad nebūtų bandoma apeiti direktyvos, ketvirtos direktyvos nuostatų. Ačiū. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Norėčiau padėkoti bankų institucijos atstovui Adamui Farkasui, Marijo Navas, Hoje Fransuo Gilber, už tai, kad jie prisidėjo prie mūsų tam bendro darbo ir diskusijų. Mes tikrai labai naudingai padiskutavome ir buvo išsakyta nuomonė labai aiškiai. Toks kitas tikrinimo e, procesas numatytas gegužės 26 dienai ir gal labai labai dabar trumpą pertrauką padarysime sulauksime e, komisijos narių Moskovičiai ir Dombrovskis. Ačiū. Dear colleagues, I think we can start. Mėly kolegos, pradėkime. Šią posėdžio dalį sveikiname vicepirmininką Dombrovskį ir komisijos narį Moskovičį už tai, kad čia atvyko į ekonomikos reikalų komitetą. Vykstant ekonominiam dialogui su komisija dėl Europinio semestro ir esant labai svarbiam Europos semestro etapui. Turint omenyje ekonominės priežiūros paketą, kurį komisija pristatė vasario pabaigoje ir vykstant naujam ekonominės politikos ir užimtumo gairių ciklui, jis jau buvo pristatytas, na ir dabar vyksta darbas jau ir dėl šalių rekomendacijų. Viena vertus e, prista, komisijos e, tai, e, pristatomos rekomendacijos ir taip pat valstybių narių reformų paketai pristatomi. Taigi, šioje sistemoje matau pirmus žingsnius siekiant darnesnės ekonominės politikos Ir e, komisija metinėje augimo ataskaitoje labai aiškiai išdėstė savo poziciją dėl to trikampio investicijos, fiskalinė konsolidacija, struktūrinės reformos ir dabar visi tie elementai yra detaliau analizuojami pagal ekonominės užimtumo gairės. Ir manau, kad tas sprendimas, kuris buvo priimtas, atitinka tuos orientyrus ir tai yra novatoriškas sprendimas, nes jis yra iškesnis, detalesnis ir yra įvairių stabilumo augimo pakto nuostatų gyvendinimo interpretacijų. Čia turiuomenyje komunikatą dėl lankstumo. Taigi, tuo pat metu yra ir daugiau aiškumo, kaip e, naudoti taisyklės ir yra komisijos ekonominis e, požiūris, kur mes bandome nubrėžti liniją, turint omenyje jau veikiančias e, priemonės. Ir taip pat bandome pasiaiškinti, kaip tas priemonės būtų galima patobulinti, Bet e, man atrodo, kad to naujojo požiūrio pirmieji ženklai ir norėčiau Jums padėkoti už pastangas yra pozityvūs ir aš manau, kad dabar galime pradėti ir pirmiausia, e, įžanginiam žodžiui pakviesiu vicepirmininką Dombrovskį, o po to įžanginį žodį tars ponas Moskovičiai. Moskovičiai maždaug 10 minučių kiekvienam, pirmiausia vicepirmininkas Dombrovskis. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už kvietimą į šį ekonominį dialogą. Komisija savo ruoštų mano, kad Europos parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį formuojant ekonominę, socialinę politiką Europos Sąjungoje. Ir mes vertiname šį ekonominį dialogą kaip svarbų indėlį į demokratinės atskaitomybės procesą, kuris yra reikalingas ir taip pat siekiant intensyvesnio ES lygmenių politikos koordinavimo. Dabar kalbant apie ekonominę padėtį ES, pirmąjį kartą nuo 2007 metų tikimės kad visos 28 ES valstybės narės užfiksuos pozityvų augimą. Bet kuriuo atveju tai yra tas faktas, kuris buvo pažymėtas ir mūsų žiemos ekonominėse prognozėse. Per pastarosius keletą mėnesių vyko kiti dalykai, tai mes turėsime juos įvertinti, įvertinti tai, kas vyk, vyk, skirta Graikijai, Graikijos ekonominiams rodikliams. Aišku, iškilus yra tam tikra rizika dėl m, mm, užsitęsusio neiškumo. Tačiau vis tiek remiantis žiemos ekonominėmis prognozėmis visos ES valstybės narės užfiksuos e, ekonominį augimą. Tačiau svarbu pažymėti, kad šis atsigavimas yra lėtas gan santykinai silpnas ir šis atsigavimas nesąlygoja gerėjimo, pakankamai greito gerėjimo darbo rinkoje, užimtumo srityje. Darbo rinkoje, rinkoje matome tam tikrų poslinkių, kurias sąlygoja struktūrinės reformos, kurias įgyvendina eilė valstybių narių ir mes tikimės kad ženkliau sumažės nedarbas 2016 metais, kuklus sumažėjimas jau yra fiksuojamas ir šiais metais. Taigi, turintamie tokią situaciją, kai lietai atsigauna ekonomika, Europos komisija patvirtino savo ekonominės stebėsienos paketą vasario 25 dieną ir šis paketas išryškina tuos tris prioritetus, kurie yra pažymėti ir 15 metų metinėje augimo ataskaitoje, tai yra investicijos, didesnis dėmesys struktūrinėms reformoms ir fiskal, fiskalinė prasme atsakingos politikos vykdymas. Tai yra tie trys pagrindiniai elementai tame vasario mėnesio pakete. Pirmiausia, makroekonominių disbalansų koregavimas įvairiose valstybėse narėse vis dar disbalansas yra gan didelis. 2014 metų šalių rekomendacijų įgyvendinimas yra tik dalinis kol kas. Dėl to, kad įgyvendinimas na, įprastai užtrunka ir matyti dėl to, kad reformų e, mastai ir tempas turėtų būti greitesnis, siekiant užtikrinti, užtikrinti atsakingą fiskalinę politiką. Ir taip pat matome, kad struktūrinė politika yra svarbi ne tik disbalansams ištaisyti, bet taip pat įkvėpti potencialų augimą ir išspręsti socialinės problemas, kurios iškilo ir kurios išryškėjo krizės sąlygomis. Dabar konkrečiau kalbant apie ekonominės stebėsenos paketą. Pakete yra ataskaitos apie šalis, ten yra įvertinami ekonominiai poslinkiai, ekonominė politika ir iššūkiai aktualūs toms valstybėms narėms, taip pat e, kalbama bendrai apie eurozoną. Dėl 16 valstybių narių, kur atliekamos gilios peržiūros, e, šalių ataskaitose yra įtrauktas ir makroekonominio disbalanso vertinimas. Šalių analizės buvo pristatytos trims mėnesiams, tri, trimi trim mėnesiais anksčiau nei Europinis semestro e, reikalavimai, tam, kad būtų paskatintas tas nusavybės jausmas ir kad vyktų sklandesnis dialogas su vyriausybėmis, su valstybių narių socialiniais partneriais dar prieš parengiant e, šalių rekomendacijas. Šalių ataskaitų kokybiniai vertinimai dėl pažangos įgyvendinant 14 metų e, šalių rekomendacijas, 42 procentai būtų 14 metų Liepos mėnesio 42 procentuose atvejų pastebėta pažanga, 7,2 procentų atvejų šiokios tokios pažangos pasiekta įgyvendant rekomendacijas ir kitais atvejais ribota pažanga arba visai pažangos nebuvo pasiekta 36 procentai iš 12 šalių rekomendacijų. Toliau dėl fiskalinės politikos. Mes bandome įvertinti, kiek valstybės narės laikosi stabilumo augimo pakto nuostatų ir įvertiname ypač tas šalis, kur įvertiname, kad gali kilti rizika netitikti sąlygoms lapkričio mėnesį ir ypatingai akcentavome Italiją, Belgiją ir Prancūziją. Analizė buvo grindžiama 13 metų žiemos prognozėmis ir komisijos išvadose buvo atsižvelgta į specifikacijas, kiek geriausiai yra naudojama lankstumo priemonė numatyta stabilumo augimo pakte. Buvo atsižvelgiama į visus aktualius veiksnius, silpnas augimas, infliacija, struktūrinių reformų įgyvendinimas ir buvo padaryta išvada, kad perveš, deficito pervešio procedūros e, pradėti nereikia nei Italijai, nei Belgijai. Kalbant apie Prancūziją, buvo aišku, kad reikia šiai šaliai padidinti pastangas tiek dėl fiskalinių tiek ir struktūrinių reformų ir taryba patvirtino naujas rekomendacijas, kai būtų galima pakoreguoti iki 17 metų biudžeto deficito perviršį ir Prancūzijos buvo paprašyta skubiai imtis papildomų pastangų 0,2 procentai nuo BVP šiais metais jau einamuoju etapu yra fiksuojami ir džiaugiamės, kad ta pastanga buvo padaryta ir dabar tinkamus veiksmus. Rekomendacijose Prancūzijai yra kalbama apie fiskalinius pakoregavimus kurie bus reguliariai tikrinami ir taip pat bus tikrinama, kiek pasiekta pažangos įgyvendant struktūrinės reformos. Pavasarį pagal Europinį semestrą mes įvertinsime padėtį visose šalyse, remiantis naujomis prognozėmis ir atsižvelgsime į stabilumo konvergencijos programas, nacionalinės reformų programas. Jeigu fiskalinės struktūrinės reformos bus laikomos nepakankamomis, tuomet imsimės atitinkamų reikiamų veiksmų. Toliau kalbant apie makroekonominius disbalansus, eilė valstybių narių pasiekė pažangų, ištaisant makroekonominį disbalansą, tačiau tam tikrose šalyse pažangos tikimės daugiau. Kalbant apie konkrečias šalis, matome, kad buvo pagerintas konkurencingumas ir dėja to nepakanka, kad būtų užtikrinamas augimas ir stabilizuojama uh, išorės skola. Toliau einamosios sąskaitos perviršiai buvo užfiksuoti, atsižvelgiant į tinkamą, atitinkamą, atitinkamą, atitinkamus šalies poreikius ir tai, kad egzistuoja fiskalinės politikos diferenciacija. Toliau privat, privataus sektoriaus valstybės skola, kai kuriuose šalyse vis dar yra didžiulis pažeidžiamumo šaltinis ir tai trikdo stabilų augimą. Prancūzija, Italija, Kroatija, Bulgarija ir Portugalija yra tos šalis, kurios, kuriuose yra makroekonominio disbalanso perviršis ir ten reikia konkrečių veiksmų imtis ir stebėseną užtikrinti. Komisijos, e, Prancūzijos atveju komisija priims sprendimą dėl disbalanso korekcinės, korekcinio elemento procedūros ir viskas iš principo priklausys nuo nacionalinės reformų programos, kurias pristatys šalys ir bus įvertinta, ar tomis programomis bus išspręstas e, disbalanso perviršis. Kalbant apie tolesnius žingsnius, valstybės narės pristatys politikos planus balandžio mėnesį, kalbant apie stabilumo ir konvergencijos programas ir nacionalinės reformų programas, ir tada jau komisija pateiks pasiūlymą dėl 15 metų šalių rekomendacijų projektų, jeigu žies mėnesį. Mūsų politikos darbo atvarkėje ir kalbant apie Europinį semestrą reikia pasiekti realios pažangos, tai yra labai svarbu, kalbant apie Europos patikimumą. Mums reikia išlaikyti šį egzaminą kartu tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu, kad galėtumėme sugrįžti į augimo bėgius ir užtikrinti tvarų darbo vietų kūrimo tikslą. Dėkoju už kvietimą, už dialogą ir laukiu konstruktyvių ir vaisingų diskusijų šiandieną. Ačiū. Thank you, Vice President Dombrovskis. Ačiū komisijos vicepirmininkui Dombrovskiui, o dabar žodis teiksiu Moskoviciui. Bragus pirmininkė, gerbėmieji komiteto nariai, kolegos, labai ačiū, kad pasikvietėt mane į šį ekonomikos dialogą. Jau dabar e, dalyvavau klausimuose 2015 metais, lankausi jūsų komitete pirmą kartą, gal e, teks e, ateiti ir daugiau, bet šiaip ar taip man visada malonu kalbėti su jumis, keistis nuomonėmis, e, teikti klausimus, atsakyti į juos, nes iš tikrųjų kalbam apie demokratinį atskaitomumą. E, ir kartu institucijų įsipareigojimą leisti geresnius teisės aktus. Mano kolega pakalbėjo apie Europos semestrą, stabilumo augimo pakto reikalavimus, bet dabar norėčiau paminėti keletą fiskalinių klausimų, kuriuos Ekofinas aptarinėjo kovo mėnesį. Komisija ėmėsi veiksmų Prancūzijos, Italijos, Belgijos Italijos e, e, atžvilgių. Tad komisija dabar įsipareigojo pateikti naujas rekomendacijas šioms valstybėms narėms, kurioms nustatytas laiko terminas pakoreguoti e, biudžeto deficito padėtį, tai yra 2000, iki 2015-2017 metų. Tad Tad vėlgi e, buvo pasakyta, kad biudžeto de deficitas, tokia padėtis 2015 metais nebetoleruotina. Ir komisija dirbo e, tam, kad būtų galima imtis veiksmingų, tam tikrų veiksmų, atsižvelgiant į tam tikrą metodologiją. Ir mes neturim faktų, rodančių, e, jog Prancūzija nebūtų nepaisiusi e, politinių įsipareigojimų. Ir dabar, sakykime, 14 metų e, rezultatai buvo geresni negu tie, kad, kuriuos buvo numačiusi tiek pati Prancūzija, tiek komisija. Tad dabar kovo 10 dienos rekomendacijų pagrindų Prancūzija turi imtis papildomų priemonių, būtent pasiekti, kad e, pasiektas būtų 0,2 procento e, biudžeto deficitas dar šiais metais, tai atitinka tam tikrus milijardus e, eurų, tam tikrą skaičių. Ir kaip vicepirmininkas minėjo, dabar komisija su prancūzijos institucijomis labai glaudžiai palaiko ryšius tam, kad tai būtų galima pasiekti to, kas e, numatyta. Be to mes kartu naujosiuose rekomendacijose e, teikiam, kad e, vėlgi biudžeto balansas turėtų būti nuolatinis, atsižvelgiant į tą nustatytą 0,2 procentų e, lygį iki 2017 metų. Belgijos ir Suomijos atveju tai komisija e, teigia, kad nesi, dar nerekomenduotina būtų deficito perviršio procedūra, o dabar Belgija ir Italija, tai per numatytą tą tradicinį laikotarpį E, šiaip jau gali, e, gali vis dėlto e, patenkinti reikalavimus, atsižvelgiant į skolos padėtį 2014 metais. Dabar komisija atsižvelgia į du tokius svarbius faktorius. Šiaip jau ekonominės sąlygos, ūkio augimas tikrai nepalankus buvo, tiesiog recesija netgi vyko. Toliau antras dalykas, į kurį buvo atsižvelgta dabar tos vals, dvi valstybės turi vėlgi e, siekti tų vidurinio laikotarpio tikslų ir kartu imtis struktūrinių e, reformų tam, kad būtų galima konsoliduoti ūkio augimą, kuris ilgainiui leistų pagerinti e, valstybės, valstybės skolos padėtį. Tad į tai mes atkreipiam dėmesį. Belgijos atveju. Tai Taip, Belgija e, viršijo 3 procentų tą numatytą ribą. Ir, bet tai buvo padaryta, e, e, tiesiog padaryta išvada, kad tai laikina, laikinas tik tai dalykas. Dabar Suomijos atveju 2015 metais E, dar e, tebe, tebe, tebe, tebėra deficito perviršis, o praeitie tiesiog tas perviršis buvo pateisinamas dėl Suomijos e, tam tikrų vidinių aplinkybių. Ir dabar mes laukiam iš Suomijos institucijų e, tiesiog e, tam, tikro, e, tam tikros ataskaitos apie fiskalinę padėtį. Tad dabar vėlgi atrinkom 16 valstybių narių, kuriuose atliekom apžvalgą Prancūzija, Bulgarija, Kroatija, Niderlandai, Portugalija, Rumunija, Slovenija, Suomija, Švedija ir Junktinė karalystė atrinkom. Tad uh, Dabar tiesiog galim labai gerai įsivaizduoti padėtį ir kartu tą disbalansų padėtį eurozonoje. Tad žvelgiant į tas šalis, tai vėlgi noriu pabrėžti tam tikras tendencijas. Pirmiausia, išorės įsipareigojimai, tai tam tikrose valstybėse tebelieka e, šiaip jau e, problema ar jautrus dalykas. Kitas dalykas, kartu tam tikrais atvejais nepakankamai investicijų. Trečia, dėl nepaisant to, kad pagerėjo konkurencingumo padėtis, vis dėlto konkurencingumas kaip po toks tebelieka problema nemažai valstybių narių. Ir galiausia, nerimaujama, kad viešojo ir privataus sektoriaus e, skolos lygis yra didelis ir ta padėtis tebesitęsia. Na ir valstybės narės, mano paminėtos, aišku, susidūrė su tom išvaldytom problemom nevienodų ne, ne mastu. Ir todėl komisija, rengdama rekomendacijas, turėtų atsižvelgti į atskirų šalių ypatumus. Tad mūsų išvados būtų tokius penkios valstybės - Prancūzija, Italija, Kroatija, Bulgarija ir Portugalija e, patiria per, per didelį deficito perviršį ir reikia imtis konkrečių politikos veiksmų ir stebėsena. Prancūzija ir Bulgarija e, padėtis pagerėjo palyginti su praeisiais metais, o Portugalija pirmą kartą vėl įžengia į makroekonominio disbalanso procedūrą palyginti su 2014 metais, turint galvoje padėtį. Italija ir Kroatija išlieka tą patys, išlaiko tą patį statusą kaip praeisiais metais, o Slovenija palygint su praeisiais metais, tai dabar vėl nu, nuslydo į, į, į disbalanso padėtį. Prancūzijos ir Kroatijos atveju komisija gegužės mėnesį spręs, ar reikėtų imtis deficito perviršio procedūros, atsižvelgiant į nacionalinės reformų programas, iš jų mes daug tikimės ir kartu atsižvelgiant į e, kitus, kitus įsipareigojimus. Na, o Italija, Bulgarija, Portugalija, jo, jų atveju tai komisija kol kas stebės padėtį trys eurozonos šalis - Ispanija, Airija ir Slovenija - susiduria su makroekonominiais disbalansais ir tam reikia netidėliotinų politinių veiksmų. Kartu bus taikoma stebėsena, kaip kad buvo daroma praeisiais metais, čia situacija nesikeis. Ir paminėtina, kad Slovenijos atveju mes e, sumažinom tą lygį. Vokietijos, Vengrijos atveju tai makroekonominio disbalanso padėtis, reikia politinių veiksmų, Vengrijos atvejais tas pats kaip praeisiais metais, Vokietijos atveju disbalansas padidėjo e, dėl tam tikrų mikro, makroekonominių aplinkybių. Na ir kitos šalis - Belgija, Niderlandai, Švedija, mm, Jungtinė karalystė, Rumunija patiria makroekonominių disbalansų ir vėlgi e, bus atsižvelgiama į Europos semestrą. E, e, keturios šalis išlaikė statusą, kuris buvo praeisiais metais, o dabar jau Rumunija vėlgi jai taikoma stebėsena. Dėl tolimesnių žingsnių. Tai komisija vertins situaciją pagal nacionalinės reformų programas ir e, stabilumo ir konverg konvergencijos programas, kurias pateikė valstybės narės ir tada gegužės mėnesį komisija pateiks prognozes. Ir kartu komisija teiks tarybai, rekomenduos tarybai pateikti šalių specifinės rekomendacijas, pagal kurias būtų e, galima tiesiog sukoncentruoti labiau dėmesį į tam tikrus dalykus. Ir galiausia mes imsimės papildomų procesinių dalykų. Ir galiausia norėčiau pabrėžti, koks svarbus yra štoks, štai toks klausimas, kad e, e, vėlgi, kaip jau aš sakiau, mes, e, tai yra to, būtent tokie susitikimai leidžia e, pa, paaiškinti komisijos tiesiog e, komisijos žingsnius ir tokiu būdu pasikeisti nuomonėmis dėl jų. Pirmininkas, labai ačiū kartu ir Pierui Moskovici. Na ir dabar galim penkias maždaug minutės E, skirti klausimams ir atsakymams. Turim du kalbėtojus ir todėl aš norėčiau paraginti kolegas klausimus pateikti glaustai, kad būtų galima prelegentams suteikti žodį atsakyti į klausimus. Ponas Ferberis, ačiū. Pone pirmininkė, ačiū komisijos nariams. Pirmiausia, ačiū už jūsų pasisakymus. Taip, jūs minėjot stabilumo ir augimo pakto e, taisyklių e, laikymasi e, padėtį. Diskusijos dėl stabilumo ir augimo pakto taisyklių padėties ir komisijos priimtų sprendimų yra labai svarbios. Kai mes dabar vertinam, kaip laikomasi nustatytų taisyklių, tai e, taip labai gerai e, e, komisija atlieka tam tikrą objektyvę analizę, kurią grindžia ir savo išvadas daro remdamasi konkrečiais faktais ir skaičiais komisija atlieka nuodugnę ūkio ekonomikos e, vertinimą ir tuo pagrindu iš tikrųjų vertina, ar įgyvendintos stabilumo augimo pakto taisyklės. Bet kita vertus, e, komisijos vertinimas e, yra svarbus ir kita prasme. Būtent visuomenė tada gali matyti, kaip praktiškai ir ar įgyventintos stabilumo ir augimo pakto taisyklės. Bet dabar norėčiau paklausti, ar jūs ketinat paskelbti tuos analizės rezultatus tam, kad tikrai komisijos e, teis, sprendimų prieimimo procesas būtų kuo skaidresnis. Ačiū. Pirmiausia, noriu patikinti poną Ferberį, kad e, komisijos sprendimai pagristi objektyviais e, dalykais. Tiesa, kad mes pagal šeštąjį straipsnį turime ypatingas galės su valdžiu ir galime priimti, patys priimti sprendimus. Tai nėra pirmininko Junkerio sprendimas. Yra sprendimų, kurie priimėme kolegijoje ir tie sprendimai e, buvo vienbalsiai. Tai turėtų e, svarbu pabrėžti, nes e, iš tiesų tai buvo mūsų noras taikyti taisyklės rimtai, atskaitingai, remiantis objektyvę situaciją įvairiose šalise. Ir aš manau, kad ta, po to įvykę įvykiai parodė, kad mes e, e, nuo lapkričio mėnesio turėjome tikrų skaičius ir sprendimai, kurie priminti vasario mėnesį, buvo pakoreguoti. Taip yra visų valstybių atžvilgių. Na, o Mes esame tarnyba, kuri turi ir anali, e, e, analitiko pareigybės, bet tačiau turime ir finansinį direktoratą. Tai yra nepriklausomas direktoratas, jis teikia pagrindus diskusijams. Ir tuo remdamis mes diskutuojame ir darome išvadas. Ir aišku, tie sprendimai yra vieši, o tarnybų e, dokumentai nėra vieši. Ir mes su vicepirmininku, e, aišku, esame čia, kad atsakytume į jūsų klausimus ir čia paslapčių jokių nėra. Elisa Ferreira. Ačiū, toliau Eliza Ferreira. Ačiū. Kalbėsiu angliškai, galbūt greičiau. Dėkuoju už e, palaikymą šio dialogo. Norėčiau atkreipti dėmesį į du klausimus. Vienas yra makroekonominių disbalansų koncepcija. Noriu priminti, kad makroekonominiai disbalansai apima ir įvairių valstybių narių veikimo analizę. Ne tik atskirų, bet ir ryšių tarp valstybių narių. Ypač horizontalios politikos poveikį ir veiksmų e, vykdomo vienoje valstybėje įtaką kitai. Tai dažnai patmirštama vykdant, atliekant analizę. Ir dabar mes e, kartais e, dubliuojame tai, ką darome perviršinio deficito procedūros metu, vertinami e, tuos disbalansus. Tai yra tas elementas, kurio nereikia pamiršti. Kitas dalykas dėl struktūrinių reformų, trečiojo ramščio. Manau, kad pats laikas komisija persvarstytų struktūrinių reformų koncepciją. Aš norėčiau netgi, kad mes pakeistume e, tą pavadinimą, nes e, jis e, nuvalkėtas ir sukelia vairiausių politinių problemų. Manau, kad pats laikas įvertinti kiekvieną šalį ir pakeisti sistemą, nes struktūrinių reformų reikia, tačiau joms reikia ir tam tikros laiko gairių, jas turi siūlyti Valstybės narės dialogė su komisija turėtų peržiūrėti taip pat ir teisingumo sistemą, viešojo valdymo sistemos ir modernizavimą švietimą. Ir tai turėtų būti nauja savoka, kuri leistų palaikyti aišku dialogą ir teikti labiau informuotos šaliems pritaikytas rekomendacijas harmonizuotai, aiškiai, su tam tikrais laiko grafikais. Tai yra du elementai, kurie, manau, pui, smarkiai pagerintų makroekonominio valdymo politiką Europoje. Ačiū. Vicepirinkė Dobrovskį, prašom. Ačiū už šį klausimą. Pirmiausia, dėl makroekonominių disbalansų analizės. Aš manau, kad tai yra vienas iš Europos semestro rezultatų kad būtent valstybės narės vis daugiau savo makroekonominę politiką vertina kaip bendro reikalą ir daugiau dėmesio skiria taip pat ir įtakoms kitoms šalims, jeigu pažvelgsime į namosios sąskaitos balansą ar deficitus, kai kur yra deficitai, kai kur perviršiai, nebūtinai viskas e, e, turi reikšmės tik tai Europos Sąjungoje, tačiau aišku, kad vienos valstybės narės padėtis turi įtakos kitai. Tai mes šioje analizėje pripažįstame, aišku, dėl struktūrinių reformų ir kaip pagerinti tų reformų nusavybę, kaip pagerinti dialogą su valstybėmis narėmis. Iš tiesų, per šį Europos semestrą pakeitėme semestro kalendorių, būtent tam, kad daugiau laiko būtų galima skirti diskusijoms su valstybėmis narėmis. Todėl mes pankstinome šalių ataskaitų paskelbimą e, trimis mėnesiais, kad turėtume daugiau laiko diskusijoms su valstybinėmis narėmis ir su, su socialiniais partneriais juose, kad galėtume, kaip mes tikimės, pasiekti labiau subalansuotas e, šalims skirtas rekomendacijas, kur būtų tiksliai rekomenduojama e, rekomenduoti tiksliai tam tikras e, struktūrinės reformas ir pagerinti tą nusavybės jausmą valstybės narėse. Nes vienas iš elementų, kuris yra svarbus, tai yra tų rekomendacijų gyvendinimo tempas. Mes matome, kad šis tempas yra santykinai menkas, palyginti su ankstesniais metais nematome didesnės pažangos, e, žiūrint į 14 metų rekomendacijų gyvenimą. Taigi mes keičiame semestro procesą, kad būtų galima daugiau padiskutuoti e, su šalimis ir galų galia pasiekti labiau subalansuotų sprendimų. Ačiū. Labai trumpai, prašom. Jeigu teisingai suprantu, jūs numatote, kad e, ir kitos sritis būtų įtrauktas teisingumas, viešoji administracija ir numatyti e, atskirą biudžetą šalims skirtose rekomendacijose ir e, korekcijų procese. Na, iš tiesų, tie dalykai jau yra rekomendacijų toms sritims, pavyzdžiui, viešo administravimo veiksmingumas ar e, teismų nepriklausomumas, ir taip toliau. Ir aišku, nors Europos semestras daugiausia makroekonominiams dalykams, labai dažnai viešo administravimo veiksmingumas ar teismų nepriklausomumas yra svarbus ir ekonominiam vystimuisi, verslo aplinkai. Tai todėl tai yra rekomendacijų dalis ir yra tam tikrų rekomendacijų šioje srityje. Ačiū. Man ši E, šis e, grafiko pakeitimas iš tikrųjų, man atrodo, irgi tinkamas. Toliau Bertas Liukė. Ačiū pirmininkė. Mėly komisarai, noriu paklausti apie tai, kaip elgiamės su Prancūzija Europos semestro kontekste, nes jau trečią kartą Prancūzijai buvo leista atidėti iš perviršinio deficito korekciją tiesą sakant, taisyklės, kuriomis pagristas šis sprendimas man nėra visiškai aiškios. Komisija turi didelę lankstumo laisvę šio klausimo. Kada gali, galima šaliai atidėti tokių sprendimų vykdymą? Ar struktūrinės reformos gali būti laikomas šalčia sąlyga, kuomet deficito tikslas nebūtinai turi būti siekiamas. Nes čia kalbame apie du metus, kai buvo e, Prancūzijai leista nesilaikyti taisyklių. Kaip įtikinsite parlamentą ir komitetą, kad kalbame ne, ne politinį oportunizmą, kai elgiamasi būtent šitaip kaip e, siūlė ponas Ferberis, galbūt reikėtų iš anksto paskelbti reformų priemonės ir po to ekspost vertinimus, e, e, rodančius ar pasiektas siekis, tikslas, nes parlamentas palankiai rūpi, kokios siūlomos priemonėmis ir ko siekiama tomis priemonėmis. Mes turime sugebėti įvertinti, ar tos struktūrinės reformos turėjo siekia, siekiamą poveikį, nes kitaip visą tai yra dirbtina. Iš tiesų, Airijos finansų ministras užprotestavo, sakydamas, kad Airijai, užprotestavo dėl to, kad Airijai būtų tai taikiama tokia pati marža kaip Prancūzijai. Na, mano požiūris galbūt yra subjektyvus, bet jeigu Prancūzija, su Prancūzija elgiamasi taip švelniai, tai kyla fiskalinės disciplinos klausimas. Trumpai, aš norėčiau e, priminti, kaip buvo primtas sprendimas. Pirmiausia, buvo akivaizdus veiksniai, rodantis, kad 15 metais tikrai nebus Prancūzijai įmanoma pasiekti 3 procentų deficitą. Po to kilo štai koks klausimas. Kokį galėtumėme tokiu atveju priimti sprendimą? Na ir, kad primtumėme tą sprendimą, komisija svarstė keturis dalykus. Pirmiausia, buvo kalbama apie tai, kokių 13-14 metais buvo imtas veiksmų ir davė rezultatų. Taip pat buvo Ekfino nepriklausoma analizė atlikta ir nustatyta, kad nebuvo tie veiksmai pakankamai efektyvūs. Ir jeigu nebūtų imtasi veiksmingų, efektyvių veiksmų, tuomet e, automatiškai komisija būtų į tai atsižvelgusi. Kitas dalykas e, - struktūriniai procesai. Prancūzijai buvo numatyti tam tikri veiksmai ir mes pasilikome savo galimybę, jeigu biudžeto, jeigu būtų tai taikoma pervišnio biudžeto deficito procedūra, čia tuomet e, to nebuvo padaryta, bet turėtų būti atliktas tam tikras e, vertinimas. Toliau, kitas dalykas buvo tam, tikra, tam tikras atotrukis tarp komisijos ir Prancūzijos 2015 metais 0,5 procento buvo numatyta ir mes tikimės, kad bus rimtai įgyvenintas tas įsipareigojimas ir kad dirbsime tinkamomis, geromis sąlygomis ir kad mums tai pavyks to pasiekti. Ir dar vienas dalykas, mes reikalavome struktūrinių reformų. Ir dar vienas dalykas, mes vėlgi vienbalsiškai komisijos kolegijoje priemėme sprendimą ir čia buvo atsižvelgta į visus reikiamus elementus. Tas sprendimas buvo suderintas Ir tikrai tai buvo reikalavimas, o ne pataikavimas e, Prancūzijai įvykdyti 16-17 metais atitinkamas struktūrinės reformas. Prancūzija turi pateikti nacionalinę reformų programą, kuri būtų patikima ir tai yra tos darbo sąlygos, kurias iškėlė komisija, tai yra reikalavimai e, Prancūzijai, kad jie laikytųsi sutarčių taisyklių ir mes labai aiškiai ir griežtai išdėstėme tos reikalavimus. Ačiū Silvi Gulia. Ačiū. Aš nekomentuosiu tai, kas buvo padaryta, nes aš manau, kad čia užbėgama šiek tiek įvykiams už akių ir negi ir galiu suprasti tas priežastis. Tai, ir svarbu, aišku, kad komisija vienbalsiai priemė sprendimą, tačiau manau, kad vis tiek tai yra gan delikatus klausimas ir ta pateikta analizė. Bet aš norėčiau perėti prie kito klausimo makroekonominis disbalansas. Panašu, kad tai yra pat, pat svarbia, pati svarbiausia priemonė ir aš pritariu poniai Ferreirai, kuri buvo pranešėja šiuo klausimu, tai yra šešito paketas, šešių dokumentų paketas. Tai yra bendrai visos ekonomikos vertinimas, vertinimas, kiek e, vienos ekonomikos, ekonominiai, vieni ekonominiai sprendimai daro įtakos kitoms sritims. Ir norėčiau paklausti, kokia bendrai yra eurozonos makroekonominė situacija ir Mario Draghi ir Centrinis bankas bendrai koks jų vaidmuo. Ir ponas Dombrovskis, norėčiau, kad pasakytų, kaip bus naudojama ši priemonė. Tai yra deficito e, kontrolės priemonė, nes kai kurios valstybės vis dar dėja uh, E, turi deficitą, kitose tai tas deficitas yra perviršinis, perviršinis ir kokių čia galime išvelgti rizikų, nes jūs pats sakėte, kad ir Graikijos situacija yra labai sudėtinga ir aš manau, kad tikrai čia, kažin ar galime tikėtis stebuklų. Dėkoju. Kaip žinote, Pagal Europinį semestrą mes bandome bendrai apžvelgti ekonominę padėtį ir pažiūrėti ir į fiskalinę, fiskalinį disbalansą ir makroekonominį disbalansą, makroekonominę padėtį ir viską nušviesti tokioje platesnėje perspektyvoje. Kad nebūtų kalbama vien tik tai apie konkrečias valstybės narės, bet kad būtų toksai bendras eurozonos dokumentas, kad būtų galima plačiau įvertinti įvairius poslinkius ir įvykius ekonomikos srityje. Jeigu teisingai supratau klausimą, jūs kalbėjote apie peržiūrą, ar tai buvo pono Dragi turimos omenyje pastabos apie europinio semestro procesą. Mes, aišku, atsižvelgiame į tas pastabas ir ponio Dragi poziciją, nes manau, kad tai yra labai svarbu ir mes laikomės nuomonės, kad taisyklės yra įgyvendinamos ir turi būti įgyvendinamos, tai yra labai svarbu. Turint omeny ES patikimumą ir ypatingai eurozonos valstybių patikimumą, valstybių, kurios e, turi tą pačią valiutą patikimumą. Taip pat svarbu sustiprinti ir pinigų politikos efektyvumą. Centrinis bankas to ir siekia. Ir čia galbūt dar vienas būtų pastebėjimas Žinome, kad Centrinis bankas dabar yra įsitraukęs į. Pone komisijos nariai, man to, kad jūs nesupratote mano žodžių. Aš nekalbu apie konkretų Centrinio banko sprendimą, aš tiesiog sakau, kad Centrinis bankas laikosi visiškai kitos nuomonės, vertina tai, kas vyksta eurozonoje. Ir po jūsų pristatymo man netrodo, kad jūs turite tinkamą įsivaizdavimą apie tai, kas vyks. Aš tikrai neko, nenoriu kalbėti apie Centrinio banko politiką. Atsiprašau. Taip, ponas Dragis įvertino ir pakomentavo Europinio semestro procesą gan plačiai, bet kalbant apie tą apžvalgą, mes rengėme ne tik šalių ataskaitas, bet ir eurozonos ataskaitą, kur mes plačiau įvertiname uh, ne tik pavienės valstybės narės, bet vertiname tai, kas vyksta visoje ES ir eurozonoje. Tai aišku labai svarbu tokį, turėti tokią bendrą apžvalgą. Ir aš, aišku, atsižvelgiu į kolegės pastabas. Ir rengdami kitus dokumentus mes galbūt galėtumėme daryti didesnę, daugiau dėmesio skirti tokiai bendrai ES apžvalgai arba eurozonos apžvalgai ir tik tada jau pereiti prie šalims skirtų um, vertinimų. Aš aišku tikrai atsižvelgiu į tas pastabas. Ačiū. Dėkoju. Paloma Lopes. Ačiū, pirmininkė. Labas rytas. Kaip dažnai nutinka šiame komitete ir kitose komitetuose, uh, Aš išsakysiu tokią nuomonę, kuri visiškai prieštarauja tam, ką jūs sakėte. Aš kalbėsiu apie investicijas ir struktūrinės reformas. Šis paketas galėtų turėti pozityvių rezultatų, jeigu jis būtų įgyvendintas visiškai kitaip nei tą daro komisija. Panašu, kad jūs savo analizėje pamirštate, kad sąlygos valstybėse labai skiriasi. Ir čia aš konkrečiai norėčiau paskalbėti apie savo šalį Ispaniją. Aš manau, kad tai būtų gan geras pavyzdys kitoms šalims. Ispanijoje kaip ir kitose išsivyščiusiose šalyse, bendra, bendras vidaus, bendra vidaus paklau, paklausa yra 95 procentai ir jeigu mes norime, kad vidaus paklausa išauktų ir jos jo, jo, jei nekenktų e, tos struktūrinės reformos, reikia skatinti vidinį suvartojimą. Ir čia yra kelios kliūtys. Pirmiausia, galimybė gauti kreditus. Kol kas dėja nėra užtiknama tinkama prieiga, kaštai yra per dideli ir toliau įplaukų trūkumai, nes aš kalbu apie tai, kad žmonės tiesiog mažiau uždirba, jų pajamos yra sumažėjusios. Ir kalbu apie viešasias paslaugas, labai mažai E, žmonių Ispanijoje gauna tinkamas pajamas. Taigi tie atlyginimai dabar panašu, kad turi smarkiai būti sumažinami, dėl to sumaž, sumažėja ir darbo vietų. Taigi pagrindinis tikslas turi būti atkurti darbo vietas ir skatinti užimtumą. Ir reikia numatyti aukštesnius e, atlyginimus ir išmokas tiems, kurios, kuriems jos yra reikalingos. Ir taip pat reikia pažymėti, kad konkurencingumas Ispanijoje išaugo, bet taip atsitiko dėl to, kad sumažėjo darbo kaštai ir kol kas eksporto kaštai nėra sumažinti. Ir mes tiesiog matome, kad auga pelno maržos verslui. Jau baigiu. Dabartinis ekonom... Pagal dabartinį ekonominį scenarijų reikia didinti realiai atlyginimus ir didinti išmokas. Ir socialinės išmokas. Aš norėčiau paklausti komisijos, ar ji ne, neketina pateikti rekomendacijų, kaip būtų galima skatinti atlyginimų ir išmokų didinimą, pašalpų didinimą ir ar ketinate įgyvendinti Junkerio kompromisinį pasiūlymą dėl minimalių pajamų ir minimalaus atlyginimų. Iš principo, Jūs čia klausėte apie ekonom... paklausą ekonomikoje, kaip skatinti paklausą ir panašiai. Čia yra du elementai. Čia ekonomikos politikoje. Vertinant ir ekonominės politikos prioritetus, kurie yra numatyti metinėje augimo apžvalgoje. Pirmiausia yra kalbama apie investicijų skatinimą ir tai atitinka ir tai, ką jūs siūlote. Toliau yra ir, aišku, pasiūla, paklaus, tas paskaitin yra apie paklausą. Aišku, situacija skiriasi valstybėse narėse, yra tokių, kur fiskalinės erdvės yra daugiau, yra tokių, kur tos erdvės yra mažiau, yra tokių, kur fiskalinė erdvė didesnė, tai jau komisijos rekomendacijos buvo pateiktos atitinkamos praeitais metais. Taip pat atsižvelgiant ir į tai, kad ekonomikos paklausą galima paskatinti tam tikromis priemonėmis. Tačiau tą darydami turime įvertinti realią šalies padėtį, kad galiausiai nesukurtumėme finansinio nestabilumo. Ir nesitiktų taip, kad valstybės narės būtų išstumtos iš finansinių rinkų, kaip dėja atsitiko praeitais ankstesniais metais. Taigi mes nenorime tokios finansinės krizės. Finansinis stabilumas yra iš ankstinė ekonominio augimo sąlyga. Tačiau siekdami finansinio stabilumo mes manome, kad palaipsniui atsiranda daugiau erdvės ir skatinti ekonomikos paklausą. Tokia situacija yra kai kuriuose valstybėse narėse. Ačiū San Diego Gigold. Gerbimi komisijos nariai, turiu keletą klausimų. Pirmiausia, savo įvairios įvairių fiskalinių padėčių šalyse vertinimo, vertinime, man susidaro įspūdis, kad jūs uh, nesižvelgėte į tam tikrų šalių fiskalinės pastangas. Jūs faktiškai labai griežti, kai yra virš 3 procentų, tačiau labai sudėtinga surasti šalį, kuri visapusiškai laikytųsi struktūrinių pastangų reikalavimų. Ir man netrodo, kad jūs į tai tą faktą atsižvelgėte. Toliau, žinant tai, ką sakė ponas Ferberis mm, įdomu, kad Graikijos vyriausybė, kaip pasiūlė ponas Vaitmanas, pasiūlė steigti nepriklausomą fiskalinę instituciją, kad jie atliktų tokius vertinimus. Tai kodėl komisija to nerekomenduoja ir nes, ne, nesvarsto šios rekomendacijos? Taip pat matome, kad daug kalbama apie šalis, kurios, kurių deficitas didžiulis Ir kalbant apie skolos reikalavimus, veiksmai jau nėra tokie griežti, kai dėja matome, kad makroekonominių disbalansų srityje yra daug, daug problemų. Ir komisija padarė, nusprendė nieko nedaryti dėl tų šalių, kur perviršys yra didžiulis, bandant išsaugoti jų komercinę padėtį. Taigi aš norėčiau jūsų, ponė Moskovici, paklausti, ar jūs neketinate persvarstyti savo pozicijos dėl Vokietijos, kur yra perviršis nuosekliai didelis, tačiau nematau, kad jūs bandote taikyti kokias tai sankcijas tam, kad Vokietija didintų vidaus investicijas. Ir dar norėčiau paklausti apie dviejų dokumentų paketą, kur sakoma, kad šalis, kur yra taikomos makroekonominio koregavimo politikos priemonės, atliktų auditą, kaip galiausiai, kodėl pas jas susiklostė tokia situacija. Ir Graikijos parlamentas dabar jau pradėjo, steiginėja audito komitetą, bandant išsiaiškinti savo deficito ir skolos padėtį ir kas už tai yra atsakingas, kaip komisija ketina pasirūpinti, kad dviejų dokumentų paketas būtų įgyvendinamas ir kitose šalyse, kur dėja tokio audito mes kol kas nesulaukėme. Pirmiausia, dėl pastangų biudžeto srityje reikia pažymėti, kad šiandieną bendrai kalbant apie eurozonos šalis, išskyrus dvi šalis. Visos tos šalis e, neviršė 3 procentų reikalavimo, tai aišku labai svarbu stebėti struktūrinio deficito procesą, bet e, turime vertinti ir nominalų deficitą, ir struktūrinį deficitą. Kai kurių valstybių atveju numatomas 2,2 procentų dydis bet aišku, yra ir kitų veiksnių. Valstybės skola, e, kuri irgi silpina šalies padėtį. Dabar kalbant apie makroekonominį disbalansą. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad komisija e, numatė kelias tokias e, priemonės, paskatinimo priemonės ir jos e, galioja tokiam šalims kaip Prancūzija. Ir mes labai atidžiai išanalizuojame na, analizuojame nacionalinius reformų planus ir žiūrime, kaip būtų galima koreguoti perviršinio disbalanso problemą. Ir Manuel Vals irgi buvo atvykęs į komisiją ir mes labai konkrečiai kalbėjome apie tas galimas priemonės, o to šalis, kur, kur užfiksuojamas perviršis, e, kita didelė šalis Vokietija. Čia vėlgi nekalbame vien tik tai apie tai, kad Vokietija rodo sėkmingus rezultatus. Čia matome kitos, kitos, kitą makroekonominį disbalanso pusę. Trūksta konkurencingumo ar panašiai. Ir tai dėl to irgi, aišku, atsiranda problemų dėl investicijų ir panašiai. Ir prieš kelias savaitės aš lankiausi Berlyne ir man buvo pažadėta, kad bus e, užtikrintas atitinkamos e, investicijos, vidaus investicijos ir tam tikrose žemėse, ypatingai, kur tas investicijos yra labai reikalingos. E, na, o kalbant apie auditorius ir auditą, tai aš galiu tik tai patvirtinti, tai, ką sakė Valdis Dombrovskis vakar, būtent diskusijose su Graikija jautėme konstruktyvų norą iš Graikijos pusės laikytis Graikijos įsipareigojimų ir, aišku, turime laikytis ir Graikijos žmonių noro ir pasirinkimo. Aišku, tą padaryti yra gan sudėtinga, bet, kaip jūs teisingai pažymėjote, viskas susiveda galiausiai į konkrečias reformas. Thank you, uh, Marko Valli. Ačiū, Marko Valli. Ačiū ponė pirmininkė ir ačiū e, dviems komisijos nariams už tai, kad e, atsakot į mūsų klausimus. Čia buvo dabar paklausta apie makroekonominius disbalansus, dėl kurių, kurie atsirado dėl nustatytos e, euro, euro keitimo normos. Tad mes dabar turėtume šiaip jau žengti didelį žingsnį, kad tą ištaisytume, bet kita vertus dėl ekonominių ir kitų sunkumų, tai, tai to aišku dar nepadarysim, nes nemažai Europos valstybių narių patiria nepalankes ekonomikos e, sąlygas ir e, eksporto padėtis nekokia. Tad dabar norėčiau paklausti komisijos. Pirmiausia, dėl Vokietijos. Ar tas perviršinis deficitas. Aš manyčiau, kad Vokietijai pirmiausia išeina į naudą tas nustatytas euro, euro mm, keitimo, mm, keitimo norma. Mes turėsime aiškiai pasakyti Vokietijai, kad dabar jau atėjo uh, laikas e, daryti tikrai kokybinį žingsnį. Ir todėl norėčiau paklausti, kok, e, dabar kalbama apie e, Europos ekonomikos sąjungą, kiek pasistumėjo diskusijos. Toliau, dėl investicijų klausimo Kaip būtų galima pagal dabartinius pasiūlymus organizuoti ten tas 3 procentų investicijas, nes antai ypač Graikijoje ir Italijoje, mm, sakykime, socialinės apsaugos struktūros vis vos nesubirėjo. Tad norėtume išgirsti ką jūs esat numatę daryti, kalbant apie būtent biudžeto padėtį šiuose dviejose paminėtose šalise, nes jos ir toliau turi teikti pagrindinės socialinės paslaugas savo gyventojams. Atsakymas. Taip, atsakysiu į tuos du klausimus. Pirma, labai aišku, kad valstybės narės įstodamos į euro zoną atsisako savo nacionalinės valiutos ir kartu naudojasi valiutos keitimo normą kaip mechanizmu, kaip svertų daryti ir įtaką savo ūkiui. Ir tai aiškiai buvo pasakyta visoms valstybėms narėms, kurios įstojo į euro zoną. Tokios yra taisyklės. Bet suprantama, greta to, aišku, valstybės dar gali toliau gerinti. Mm, ir toliau reikėtų gerinti ne vien tik tai pinigų, bet ir ekonomikos sąjungą. Ir dabar, kaip žinot, atsinaujino diskusijos dėl ekonominės sąjungos, pirmiausia, neformalioje vasario mėnesio taryboje. Ir kartu komisija dirba šią linkmę. Komisija rengia e, greičiausia antrą ataskaitą šiuo klausimu ir kurioje pateiks konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima e, spręsti problemas, kurie, su kuriomis susiduria eurozona ir kaip būtų galima tiesiog pertvarkyti eurozoną. Tad gal čia vėl mm, dviem pakopom tai bus daroma. Pirmiausia, dabar bus svarstoma, ką būtų galima padaryti remiantis dabartinių sutarčių uh, nuostatomis ir po to antroje pakopoje e, bus tada jau vertinama ilgalaikė, ilgalaikis ter, laiko terminas ir, ir bus svarstoma, ar nereikės keisti sutarties. Dabar dėl padėties, dabartinės padėties, ypač Vokietijoje, tai tokia padėtis jau buvo susikloščiusi 2014-2014 metų rekomendacijose Vokietijai komisija minėjo ir jie atsižvelgia į tai, rengdama ir šių metų specifines rekomendacijas. Ir kaip tik todėl e, buvo vėlgi atlikta giluminė tokia e, e, apžvalga ir vertinami skaičiai. Tad komisija gilinasi į tai. Taip dabar dėl to, kad Vokietija atidėjo reformas, bet kita vertus dar prieš dešimtmetį Vokietija ėmėsi rimtų reformų ir, ir, ir jai išeina į naudą mm, tų reformų rezultatai, tai aš tikrai nesutikčiau su jumis, kad Vokietija atidėjo reformas. Jokių būdų ne. Ačiū Zakirijos Javanopulos. Norėčiau norėčiau, kad komisija pakomentuotų štai tokiais klausimais. Dabar komisija, kuri yra trojkos dalis, kad ir kaip pavadintume, dabar komisija trojkos sudėtyje derasi su Graikijos vyriausybė. Ir Graikijos vyriausybė iš tikrųjų uh, uh, rodo dabar tikrai savo veidą. Dabar vėlgi per diskusijas toliau kalbama apie tolimesnius atlyginimų, pensijų apkarpimus, apie mm, įvairių sektorių ištisinį privatizavimą ir netgi dar baisesnių mokesčių užkrovimą Graikijos žmonėms. Ir visa tai Mm, apibrėžiama kaip konstruktyvios diskusijos, tačiau tos konstruktyvios diskusijos tai kapitalistams, bet ne žmonėms. Dabar jūs paminėjo tai, kas buvo spręsta, ar tas neformalės diskusijas vasario mėnesį, ir tą progą noriu paklausti. Ar jūs manot, kad pasirodys naujas ketinimų protokolas, nes tai, ką dabar primeta Europos semestras, ne vien Graikijai, dėl biudžeto priežiūros, subalansavimo, bet kita vertus dėl to kenčia visi žmonės. Ar, ar jūs sutinkat su tokia išvada? Pirmiausia, dabar tas darbas, kuris atliekamas su Graikijos vyriausybė, tikrai, tai toks darbas, e, e, dėl kurio įsipareigoja ir Graikijos vyriausybė ir Trojka, Trojkos institucijos. Ir turiu galvoje Europos centrinį banką, Tarptautinį investicijų banką ir Europos komisiją. Tad be to taikomas e, Europos stabilumo mechanizmas. Tad visa šiame kontekste iš tikrųjų e, vyksta toks tikslus e, didelis darbas, kuris, e, kuris dar nebaigtas ir tą reikėtų pripažinti. Suprantama, dabar Graikija turi irgi remiasi savo politinę e, programą, bet kita vertus Graikija kartu turi e, laikytis ir Europos partnerių ir tarptautinių institucijų įpareigojimų. Yp Ir vėlgi dėl to, to viso pagrindu ir buvo e, priimtas veiksmų planas. Čia ne vien tik tai, kaip sakant, e, trojkos institucijos, kurios primeta tokį ir tokį modelį Graikijos vyriausybei. Tiesiog per sustikimus tengiamasi suderinti, suartinti nuomonės. Ir mes jau e, nekartą sakėm, kad diskusijos progresuoja, tačiau lietai. Ir mes dabar laukiam iš Graikijos vyriausybės konkrečių reformų plano ir po to tada komisija galės įvertinti e, šitą planą, per, e, ta, bus daromos išvados per ateinantį ekofino neformalų susitikimą e, Rygoje. Bet čia mes nekalbam apie kažkokią ideologinę konfrontaciją, ne, mes tiesiog bandom suderinti požiūrį tam, kad Graikija galėtų išlikti eurozonoje ir kartu numatom kita vertus tam tikras sąlygas, geras sąlygas Graikijos žmonėms ir kartu sąlygas, kurių laikydamasi Graikija galėtų e, tiesiog atsižvelgti į partnerių reikalavimus. Tad šiuo atveju, kaip sakiau, tikrai mes ne ideologiškai konfrontuojam, mes tiesiog bandom susidaryti bendrą požiūrį. Ačiū Darijus Rozatė. Ačiū pirmininkė, turėjau du klausimus. Vieną komisijos nariui Moskovicijai, kitam vicepirmininkui Dombrovskijui. Pirmasis grįžtų prie Prancūzijos. Termino pratesimas buvo pagristas vertinimu, pacituosiu, kad yra duomenų, kad negalima daryti išvados dėl neveiksmingų veiksmų. Tai yra turintis precedento dalykas. Ką tai reiškia, kad Prancūzija nepatikė pakankamai duomenų, kurie reikalingi įvertinimui atlikti. Ar tai reiškia, kad e, reikalavimai, kurie apibriežti, e, kurie apibrėžia veiksmus, veiksmingus e, veiksmus, yra neaiškus. Atidėtas sprendimas tris mėnesius. Komisija laukia tris mėnesius tų duomenų ir galiausiai jų negavo. Tai yra pirmasis klausimas. <clears throat> Situacija sudėtinga paprasčiausiai dėl to, kad, man atrodo, visas procesas ir sprendimų prieimimas šiuo atveju nėra skaidrus tiesiog. Turėtume aiškiai užtikrinti, kad būtų laikomasi skaidrumo ir vienodai būtų traktuojamas visos valstybės narės. Antras klausimas vicepirminkui Dombrovskijui dėl makroekonominės politikos mišinio eurozonoje. Žvelgiant į pastarosius penkerius metus, matome, kad tas mišinys buvo labiau restrikcinis negu Junktinėse valstijose, tiek pinigų politikos srityje, kuri buvo labiau ribojanti, nes palūkanų normas buvo maždaug 1 procentinių punktų didesnės e, ir e, kokybinis, kiekybinis skatimas buvo pradėtas vėliau ir taip pat ir fiskalinė politika buvo mažiau stimuliuojanti keturiais BVP procentiniais punktais eurozonoje. Ar manote, kad tai turėjo ką nors bendro su eurozonos atsigavimo lietumu? Tai yra, kokiu mastu tas makroekonominės politikos mišinys prisidėjo prie tokio lėto atsigavimo eurozonoje palyginti su JAV? E, pirmą klausimą atsakysiu. Manau, kad šią temą reikia pasitikėti komisiją ir tarybą, e, jų dialogus su valstybėmis narėmis. Nereikia to įtarnėjimo. Mūsų procesas buvo toks, e, lapkričio mėnesį mes atidėjome sprendimą ir paaiškinome, nes kitaip tas, tas, tas sprendimas buvo vertinimas prieškariniai. Mes buvome tikslų teisūs, nes neturėjome tikslių vertinimų, tikslių skaičių. Tuo metu e, praėjo trys mėnesiais ir e, po trijų mėnesių buvo priimta šį šiek tiek e, neaiškiai formuluotė. Kodėl? Nes ta, ta formuluotė dėl veiksmingų veiksmų galima vertinti įvairiai. Pasirodo, kad tas metodas, tas pats metodas duoda ne tos pačius rezultatus, Ir galiausiai mes turėjome konstatuoti, kad nėra įrodymų, nėra duomenų. Šis metodas yra šiek tiek palankesnis. Ir 14 metų skaičiai pasirodė esą geresni, negu buvo manoma iš pradžių. ką reikia, ką reikia kokią daryti, kokią išvadą. Reikia toliau e, rimtai dirbti ir Eurostatas galiausiai pateikė nenuginčiamus įrodymus. Taigi, e, man atrodo, kad tiesiog reikia dirbti laikantis vieno gero nusavaus metodo ir viskas. Uh, Na, dabar aš atsakysiu į antrąjį klausimą dėl makroekonominės politikos mišinio. Svarbu suprasti, kad ankstesnis priemonių paketas buvo apibrieštas tam tikromis sąlygomis, kurios skiriasi nuo JAV sąlygų. Vienas didelis skirtumas buvo tas, kad po finansinės krizės tiek JAV, tiek Europoje. JAV nepatyrė valstybių skolos e, ar pasitikėjimo skridės, e, krizės, o tuo tarpu daugelis ES šalių, bent jau kelios ES šalis, Eurozono šalis tai patyrė. Taigi, ta prasme, taip, JAV e, krizės metu taikė didesnį fiskalinį stimulą, ir yra duomenų, rodančių, kad tai padėjo ekonomikai. Buvo pradėta didelė investicijų programa administracijos rankomis, tačiau fiskalinį stimulą galima taikyti tik tada, kai yra norinčių finansuoti tavo skolą už tinkamą kainą. Tai buvo JAF atveju, dėja, to nebuvo E, daugelio Europos šalių atžvilgių. Todėl pirmiausia reikėjo atgaivinti finansinį stabilumą, sugražinti finansinį stabilumą prieš e, siekiant ekonomikos gaivinimą. Ačiū. Tai reiškia, kad komisija yra dabar palankiau nusteikinusi, kad ir išvada galėtų būti, kad dabar galėtų būti tinkamas momentas pasinaudokit geromis rinkos sąlygomis dėsnėms investicijoms. E, taikyti. Alfred Sanz. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas panašus. Eurozonoje pastaruoju metu buvo siekiame fiskalinių balansų ekonomikose, tačiau ekonomikai divergencijos e, didėja. Dviguba sistema atsirado, kai mažos ekonomikos Ir viena e, didelė ekonomika Vokietija turi didelį aktyvumą, pagrindą augimui, o kitos ekonomikos patiria mažesnį našumą ir augimo potencialą. Eurozonoje tas mažasis e, brandolys e, yra nepakankamai vertinimas. Dėl to teikia pagrindą plėsti eksportą tom kai kuriam šalims. Dabar paritetas e, euros su kitomis valiutomis sumažėjo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tos mažo, kelios ekonomikos e, su Vokietija, kurio rezultatai buvo geri, dabar pas, panaudos e, to nuvertinimo nauda tiek eurozonoje, tiek už jos ribų. Ar tai nepadidintus ekonominių skirtumų tarptų dviejų ekonomikų brandolių eurozonoje? Ar tai turėtų mums kelti nerimą ar ne? E, e, jei taip, tai kokių turime priemonių, kad e, šios problemas galėtume spręsti? Tai yra sudėtingas klausimas iš dviejų dalių. Pirmiausia, ekonominių rezultatų skirtumai eurozonoje ir antra, euro nuvertėjimo poveikis. Pirmoji klausimą. Žinoma, jis buvo jau užduotas šis klausimas ir atsakymas yra akivaizdus. Jeigu valstybė jungiasi prie valiutų sąjungos, jie turi sustaikyti su atitinkamais apribojimais. Tai yra nebelieka galimybių E, laisvai jos valiutos kursui sviruoti. Tai yra akivaizdu ir tai reiškia, kad valstybės narės eurozonoje turi sugebėti koreguoti savo ekonomiką kitomis priemonėmis. Ir čia vėl grįžtame prie struktūrinių reformų, konkurencingumo didinimo. Ir būtent tai vienas iš politi politikos prioritetų dabar, e, kuris e, išdėstamas mūsų e, ekonomikos apžvalgoje. Tokie valiutiniai apribojimai, valiutos kurso apribojimai atsiranda, kai prisijungi prie valiutos zonos. Dabar pastarojo meto valiutų kursų pokyčiai ir kas laimi, kas ne. Pirmiausia, reikia pastebėti, kad priežastis, dėl ko ECB taiko kiekybinį skatinimą, yra tai, kad infliacija yra smarkiai mažesnė negu infliacijos e, tikslas, tai yra artimas, bet mažesnis negu 2 procentai. Dėl to e, ECB vykdo skatinančią pinigų politiką, kad e, galėtų prioritėti prie infliacijos tikslo. Aišku, tai turi šaltinį poveikį, kad valiutos kursas mažėja. Tačiau tai yra du skirtingi aspektai. Žinoma, eksportuotojams į trečiasias šalis e, toks valiutos kurso nuvertėjimas yra naudingas. Tačiau tuo metu, kai ECB siekia infliacijos tikslą, ji taip pat padeda e, lengviau pakelti skolos naštą, nes skolos naštą galima tvarkyti dviejopai, galima ją mažinti sugražinant skolą ar augimu e, sumažinti skolą, kai auga ekonomika, tavo skola mažėja. Ir infliacijos tikslo siekimas reiškia didesnį nominalų augimą ir, taip sakant, išaugimą iš tos skolos. Taigi toks, e, tai, tai, tai yra naudingiau tam jūsų įvardytam antrajam šalių branduliui jeigu nori padėti ir vienam, ir kitam šalių, vienai ar kitai šalių grupiai, visada e, kyla nerimas, kad gali infliacija tapti pernelyg didelė. Taip kaip būna su nuvertėjant valiutai, e, atsiranda didesnė infliacija ir mažėja pirkamoji gale. Ačiū. Eva Paunova. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė vicepirmininkė Dombrovskis, dėkoju, kad atvykote, dėkoju už trumpus pristatymus diskusijų pradžioje. Europos semestro procesas ir taip pat ekonominės priežiūros proceso rezultatų pristatymas tinkamų laikų, taip pat e, fiskalinės politikos įgyvendinimas ir, ir panašiai yra puiku, tačiau pirmąjį kartą matome, kad ekonominė analizė paskelbta trims, trimis mėnesiais anksčiau. Tokiu būdu numatytas laikas atviroms diskusijoms prieš valstybėms narėms pristatant nacionalinės reformų programas ir prieš skelbiant valstybėms skirtas rekomendacijas gegužės mėnesį. Aš manau, kad toks atviras dialogas, diskusijos yra labai svarbu, turint omenyje, kad šalims skirtos rekomendacijos yra nelabai ne, ne efektyviai gyvenimos, tik 7,5 procento jų yra įgyvendinama. Europinis ekonominis, ekonominis semestras ir pagal jį atliekamos reformos nėra tinkamai vertinamos. Reikia sustiprinti tarp parlamentinį e, bendradarbiavimą ir labiau įtraukti nacionalinius parlamentus, ne tik rengiant šalims kitas rekomendacijas, bet taip pat jas įgyvendinant ir prižiūrint. Nacionaliniai parlamentai dabar dalyvauja Europinėme semestre, tačiau dabartinis mechanizmas nėra pakankamas. Praeitą mėnesį Europos parlamentas prašė, kad labiau būtų įtraukiami nacionaliniai parlamentai į Europinio semestro procesą ir kad šalis labiau jaustų atsakomybę ar nusavybės jausmą už šalims skirtas rekomendacijas. Tik norėčiau paklausti, kokiu veiksmu yra numačiusi komisija, kad to pasiektų ir kaip politinis dialogas tarp komisijos ir nacionalinių parlamentų gali būti toliau stiprinamas. Ačiū. Well, um, this, uh... Ačiū už klausimą. Žinoma, kalbant apie Europinio semestro integravimą ir uh, semestro kalendorių, kalendoriaus pakeitimą. Kaip jūs teisingai paminėjote, pagrindinis tikslas yra pasirūpinti, kad daugiau laiko būtų numatyta diskusijoms, kaip sakiau, ir su valstybėmis narėmis, ir socialiniais partneriais, kitais suinteresuotais asmenimis valstybėje narėje. Ir kai kalbame apie valstybės narės, aišku, turime galvoje nacionalinius parlamentus. Taipogi. Ir jau dabar šiame Europinėme semestre daugiau yra bendraujama ir dirbama su nacionaliniais parlamentais valstybėse narėse ir ieškoma būdų, kaip tas parlamentų įtraukimas būtų dar intensyvesnis kitame Europinėme semestre. Nes labai aišku, jeigu norime sėkmingai gyvendinti struktūrinės reformas, jeigu norime produktyviai padiskutuoti apie fiskalinę pusę, galiausiai juk nacionaliniai parlamentai priims tuos sprendimus. Taigi labai svarbu įtraukti, kuo galima anksčiau juos į diskusijas. Ir, ir yra, toks yra komisijos ketinimas, tą mes jau darome šiais metais ir ieškome būdų, kaip toliau būtų galima kaip ir integruoti tą procesą konsultuojantis su valstybėmis narėmis, įskaitant nacionalinius parlamentus ir socialinius partnerius. Ačiū. Ir galiausiai per Vanšperės. Ačiū. Mano klausimas skiriamas vicepirmininkui Dombrovskijui. Kalbant apie ekonominį dialogą, mes kalbėjome apie tai, kad egzistuoja makroekonominis disbalansas ir tai kelia tam tikrų iššūkių. Tai yra dviejų matmenų problema, kalbant apie struktūrinius fondus ir Taip pat tai yra priemonė pakoreguoti tam tikrus dalykus. Na ir čia matome, kad ambicijos yra jūsų šiek tiek mažesnės nei teisės aktų rengėjų. Na ir komisijoje jūs vis dažniau naudojate aggregate fiscal stand savoką. Taigi, jūs turite laikytis e, tų šalių analizės ir prognozės ir taip pat e, analizuoti šalis ne tik ekspost pagrindu, kalbant apie tą suvestinę fiskalinę padėtį, ir kažkaip bandyti optimaliai panaudoti galimybės eurozonoje ir panašiai. Ačiū už klausimą. Komisijos analizėje pastaruoju metu mes akcentavome tą suvestinį, suvestinę fiskalinę padėtį ir teigiame, kad suvestinė fiskalinė padėtis šiais metais eurozonoje bendrai kalbant yra neutrali. Taigi kalbame apie neutralią fiskalinę padėtį kartu su makroekonominė politika. Tai yra bendras politikos mišinys, esant dabartiniams aplinkybėms. Ir aišku, mes galime taip pat pasvarstyti na, kituose būsimuose sprendimuose ir kitose semestro procedūrose pažiūrėti, ar nereiktų naudoti to rodiklio savestinio, savestinės fiskalinės padėties, rodiklio kaip oficialaus rodiklio, analitinio tokio rodiklio. Jūs esate teisi, kol kas mes šiuo rodikliu naudojamės tik tai ekspost sistemoje, mes neužsibrėžėme jokių tikslų Bet mes tikrai dar apie tai pamastysime. Aš manau, kad tikrai labai geras jūsų klausimas. Aš neturiu parengęs jam atsakymo dabar. Tačiau aš matau, kad šiuose diskusijose tikrai būtų galima pakalbėti apie suvestinį fiskalinį fiskalinės padėties rodiklį, kaip suvestinės makroekonominės, suvestinės makroekonominės padėties rodiklį ar, ar kitus dalykus, bet tai galbūt jau būtų vėlesniuose e, procesuose. Pirmininkas Martin Scheller turi, e, yra, informavo, kad e, yra, yra kolega, kuris užduos klausimą jo vardu. Taigi prašau. Ačiū. E, Belgija yra nekokioje padėtyje, jeigu pažvelgtumėme į dabartinę vyriausybę ir tai, kad reikia atšvelgti ambicingus siekius. Kaip Jūs vertinate tą e, galimybę pereiti prie kitų mokesčių ir kaip vertinate tą situaciją Belgijoje? Ar nėra pažeidinėjama makroekonominio balanso procedūra? Dėl Belgijos mes prieimėme sprendimą, kur atsižvelgėme į Belgijos vyriausybės pastangas. Jie tikrai atliko puikų darbą Belgijos vyriausybė. Ir čia buvo keliamos trys problemos. Pirmiausia, skolos. Kaip sakiau, nei Italija, nei Belgija nesilaiko, netitinka skolos reikalavimų. Ir, aišku, turime atsižvelgti ir ekonominę padėtį, ir struktūrinės reformas, kurių buvo įsipareigota imtis. Tačiau vis tiek yra pripažįstama, jog yra ir tam tikrų ypatingų veiksnių, dėl kurių šalis atsiduria toje, toje padėtyje, tai mes atsižvelgiame. Ir dar vienas dalykas - 3 procentų reikalavimo viršijamas 14 metais, tai rodo, kad tai yra tik tai laikinas reiškinys, toksai atsitiktinis reiškinys. Ir tikimės, kad 15 metais e, rodiklis bus geresnis. Na ir bendrai kalbant apie struktūrinės Belgijoje vykdomas reformas, jos vyksta sklandžiai, tačiau komisija skatina vyriausybę imtis e, reformų. Mes nebandome labai preskriptyviai nurodyti, kaip tai turėtų padaryti vyriausybė. Tai yra tiesiog tam tikras reikalavimas ir nacionalinis reformų planas yra tikrai labai solidus Belgijoje. Taigi, ir žiūrėsime po to, kaip, kaip tos programos bus įgyvendinamos ir tikimės, kad makroekonominis disbalansas e, bus sureguliuotas Belgijoje. Thank you. Ačiū. Dėkoju vicepirmininkui Dombrovskijui, komisijos nariui Moskovici už šį pasikeitimą nuomonėmis, kuris mano manimu buvo labai naudingas ir konstruktyvus. Ir tikrai mane, man atrodo, kad pristatymai buvo labai tokie įtikinantys. Ir aš manau, kad tikrai buvo teisingai pasirinkta palaukti E, tinkamų duomenų ir ypatingai džiaugiuosi dėl to, ką pasakė ponas Dombrovskis, dėl e, šalims kitų rekomendacijų reformoje numatyta, numatytas kitas grafikas, kalendorius, paliekantis laiko daugiau valstybėms, narėms, kad būtų galima užmėgsti su jomis atvirą dialogą ir užtikrinti nusavybės jausmą ir kad tas eurozonos požiūris būtų veiksmingesnis ir fiskalinė prasme, ir kalbant apie makroekonominį disbalansą. Taigi tikrai išgirdau labai daug svarbių žodžių, pripažįstama yra, pripažįstamas poreikis eiti tą linkmę ir taip pat Europinio semestro integravimas. Na, aš manau, kad Tokiu būdu parlamentas komisija tikrai galės sėkmingai žengti tą linkmę. Taigi ačiū, kad atvykote. Dėkuoju visiems kolegoms. Sugryšime po pietų trečią valandą. Į popietinį posėdį. Ačiū.